ich bitte, Sie Platz zu nehmen. Prašau visų sėstis į vietas. Ladies, genau, meine, meine sehr geehrten, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Prašau visų sėstis į vietas, tam, kad galėtumėm pradėti darbą. Okay. Ja. Genau. Please take a seat. Please.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 Taigi visus sveikinu susirinkus į mūsų klausimą dėl bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo e, pritaikyto Bulgarijai ir Rumunijai. Noriu Jums priminti, kad jau prabėgo aštuoneri metai po to, kai e, šios šalis prisijungė prie ES. Europos komisija jau pateikė 14 ataskaitų. 2006 metais komisija priemė sprendimą e, dėl to, kaip turėtų būti tikrinama, e, kaip šalis įgyvendina teisingumo sistemos reformas, e, kovoja su korupcija ir taip toliau. Aš norėčiau pasisveikinti ir su kolegomis iš e, Libe komiteto, kurie taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Sveikinu mūsų pranešėją ponę Makovai ir visus kitus, kurie dalyvau šios dienos diskusijoje. Kalbėsime apie procesą, kuris e, turėjo padėti integruotis Bulgarijai ir Rumunijai Europos Sąjungą, kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Aš pati asmeniškai um, mačiau, kad um, International paskelbtame e, korupcijos indekso sąraše 2007 metais užėmė 64 vietą, dabar šiais metais 69 vietą, taigi nusmuko keliomis vietomis uh, į apačią. Na, o Rumunija daugmaž išliko toje pačioje vietoje Transparency International sąraše. Uh, Šiandien galėsime apie tai pakalbėti. Beje, noriu pasakyti, kad Europos parlamente pirmą kartą vyksta klausimas dėl tokio bedadarbiavimo ir e, tikrinimo mechanizmo. Tiek e, pastabų iš mano pusės aš iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai. Prašau, Monika. Maybe I take this one. Um, Welcome everyone and thank you for coming. Labadiena visiems, sveiki susirinkę. Noriu pasisveikinti e, su mūsų svečiais. Pradėsime nuo Rumunijos, paskui kalbėsime apie Bulgariją. E, tikrai esu įstikinusi, kad klausimas bus be galo įdomus ir kad mes dar turėsime laiko klausimams, atsakymams ir diskusijai. Visų pirma, keletą žodžių apie patį mechanizmą, CV mechanizmą, patikrinimo ir bendradarbiavimo mechanizmą. Jį įsteigė Bulgarija Rumunija komisija 2006 metais, na, o pats mechanizmas įsigaliojo 2007 metų sausio pirmą dieną. O toliau norėčiau kalbėti rumuniškai, jeigu jūs neprieštarausite. Taigi, bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmas. Jis e, nuo 2007 metų sausio pirmos dienos buvo pradėtas taikyti Bulgarijai ir Rumunijai. Tai yra nuo pat pirmos dienos, kada šios šalis įstojo Europos Sąjungą. Man atrodo, kad šis mechanizmas yra veiksmingas. Be e, šio mechanizmo Rumunijoje lik šiol e, dar nebūtų veikusi kovos su korupcija institucija. Ši institucija veikia tikrai puikiai. E, ši institucija tikrina, kaip dirba politikai, teisėjai, e, vietos ir regionų e, institucijų darbuotojai. Taip pat yra tikrinami futbolo organizacijų atstovai. Tai yra tikrai daroma viskas, kad e, nebūtų švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Aišku, dar e, ne viskas e, puikiai veikia. Pavyzdžiui, mūsų mokesčių inspekcijai sunku išieškoti nuslėptus mokesčius. Mes manome, kad šį mechanizmą būtų galima taikyti ir kitoms šalims, kandidatėms, kurios kažkada įstos į Europos Sąjungą. Mes negalime tikėtis, kad per porą metų e, tos šalis, kai kurios iš jų yra paskomunistinės šalis, taigi, kad tos šalis įvykdys puikia teisingumo e, sistemos reformą, kovos su korupcija, uh, E, ypač su korupcija aukščiausių politinių lygmenių. E, tai yra tokia kova, kurios labai sunku laimėti tiek Bulgarijoje, tiek Rumunijoje, tiek ir tose e, šalise, kurios įstojo Europos Sąjungą 2004 metais. Kai kuriuose šalise prireikė šimtą metų tam, kad būtų galima reformuoti teisingumo sistemas. Uh, Europos Sąjungoje buvo primtas sprendimas e, e, prisijungti prie Europos Sąjungos. Rumunija pradėjo savo darbus. Europos komisija stebi, ar mes laikomės anksčiau prisimtų įsipareigojimų tuos įsipareigojimus prisėmėme, stodami Europos Sąjungą, mes prisėmėme įsipareigojimų reformuoti teisingumo sistemą, kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Pavyzdžiui, Bulgarijoje buvo įsipareigota kovoti ir su korupcija aukščiausiuose sluoksniuose, e, įvykdyti esminę teisingumo sistemos reformą, prisimtus pažadus reikia vykdyti. Na, o dabar kyla e, ta problema, kad ne visą laiką pakanka politinės valios. Pavyzdžiui, E, jeigu negalima, neįmanoma panaikinti kažkokio parlamento nario imuniteto, tai man atrodo, kad e, tam tiesiog trūksta politinės valios. Aš kalbėjau e, ir su Čekijos, Vengrijos, Bulgarijos atstovais ir jie sakė, kad irgi norėtų tokios institucijos, kaip kad veikia Rumunijoje, tai yra DNA institucija, kuri kovoja su korupcija. Dabar mūsų šalyje politikai, kurie praeitėje norėjo kovoti su korupcija, tikrai labai padėjo e, vykdyti komisijos patvirtintą mechanizmą. E, komisija pateikė e, nemažai pažangos ataskaitų apie CVM mechanizmo taikymą. E, e, ir iš tikrųjų e, tie ataskaitos dokumentai labai svarbus taip pat ir politikams, bent jie tikrai labai pasitarnavo Rumunijai. Aš diskutavau ir su Bulgarijos atstovais ir jie man irgi sakė, kad ir jų šalyje mechanizmas padeda kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Taigi tai yra reikalingas, tiesiog būtinas mechanizmas. Teisingumo sistemos e, reforma e, turi būti vykdoma ryštingai, nepriklausomai nuo to, kas šiuo metu yra valdžioje. Tie politikai, kurie ar viešai, ar slapčiomis, uh, darėdamėsi e, bando e, išsisukti nuo CVM mechanizmo, aš jiems noriu pasakyti štai, ką liaukitės tai darę. E, tiek Rumunijoje, tiek ir Bulgarijoje žmonės nori, kad mechanizmas būtų taikomas, kad būtų sukurta teisinga teisingumo sistema, kad visi žmonės būtų lygus prieš įstatymą. Ir taip pat piliečiai nori, kad tie, asmenius, kurie vykdo nusikalstamumus, nusikaltimus ar užsiema nusikalstama veikla, už tai atsakytų, būtų patraukti atsakomybėn. Tiek komisija, tiek abiejų šių šalių politikai turėtų ir toliau taikyti e, šį mechanizmą, nes jis labai pastarnauja mūsų šalims. Dabar e, perduotų žodį e, poniai Greslę, prašom. Labai ačiū už žanginės pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Dėjai. Europos komisijos generaliniai sekretoriai. E, ji irgi mums papasakos apie tai, kaip e, taikoma šis mechanizmas. Aš labai džiaugiuosi, ponė Dei, kad jūs šiandien pas mus atvykote ir kad mums papasakosite apie šį mechanizmą. Prašom, žodis jums. Much, but... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pranešėja, ponė ministrė, ponės ir ponai, džiaugiuosi galėdama dalyvauti šios dienos diskusijoje. Kalbėsiu trumpai, kad turėtume laiko klausimams ir atsakymams. Tačiau norėčiau pabandyti įvertinti, kaip mes komisijoje matome šį procesą, kuris per aštuonerius metus, kuriuos egzistuoja, yra evoliucionavęs. E, jau buvo kalbėta apie Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES, į to mechanizmų atsiradimą, buvo sakoma, kad daug dar reikia padaryti, e, pertarkant teismus, kovojant su korupcija ir su organizuoto nusikalstamumu. Taip pat buvo e, tuo pat metu nuspręsta, kad tai turėtų būti daroma bendradarbiavant su ES institucijomis. Taip pat buvo nutarta, kad e, daugumą to darbo teks atlikti po plėtros. E, taip pat nebuvo nustatyta jokių laiko terminų, nes buvo suvokta, kad tai sunkus, sudėtingas, ilgas procesas e, ir kad užtruks, e, kol padėtis tose dviejose šalise susilygins su ta padėtim kitose valstybėse narėse. Europos komisijos tarnybos nuo pat pradžios užsima šio mechanizmo funkcionavimu nes e, kai tik tai Rumunija ir Bulgarija įstojo, tai jau nebebuvo ES plėtros tarnybų reikalas, o mūsų tarnybų ir mes e, šiam reikalui skiriame labai didelį dėmesį. Tam buvo dvi priežastys, kaip ponė Makavei teisingai paminėjo. Visų pirma, tai svarbi problema tų žmonių gyventojams. Taip pat e, tai labai svarbu ir kitoms valstybėms narėms, kad abiejose šalise veiktų tokia sistema, kuri būtų suderinta su sąjungos vertybėmis ir su ES teisė. Svarbu yra ir tai, kad nuo pat pradžios e, abiejose valstybėse gyventojų apklausos pademonstravo platų palaikymą to mechanizmo veikimui. Pastaroji tokia apklausa buvo pereitų metų lapkričio mėnesį ir vėlgi ji parodė, kad e, tų valstybių gyventojai siekia ir nori, kad toks mechanizmas veiktų toliau, kol bus pasiektas kitų valstybių narių standartas. E, žinoma, e, užtruko šiek tiek laiko, kol suradome tinkamiausius veikimo būdus. Buvo uh, E, tam tikri laikotarpiai, kai abiejų šalių vyriausybės neigiamai žiūrėjo į šio mechanizmo veikimą, į jo taikymą. Tačiau reikia prisipažinti, kad vis tik jis prisidėjo prie tų šalių modernizavimo ir kad bendradarbiaujant e, šio mechanizmo rėmose pavyko pasikeisti labai svarbę patirtimi. Taigi galime konstatuoti, kad nors reformų procesas dar nėra baigtas, e, yra įvykusi gana sėkminga ir ženkli evoliucija. Šis mechanizmas e, pasitarnavo kaip reformų stimulas ir padarė ženklų poveikį. Grįžtant į 2007 metus, reikia prisiminti pirmąjį etapą, kai komisija draugė su abiem šalim daugiausiai dėmesio skyrė jų teisės aktų keitimui. Kaip ponė Makovei paminėjo, teisinės sistemos e, ten rėmėsi labai skirtingomis šaknimis, tad per kelis e, metus tengiamės peržiūrėti egzistuojančią teisę, tame tarpe ir baudžiamusius įstatymus, sustiprindami kovą su korupcija. Po keletos metų e, komisija parengė dvi svarbes ataskaitas, apžvelgiančias praėjusius penkerius metus ir čia mes fiksavome tiek tai, kas pasiekta ir vis dar išliekančius iššūkius. Ir mes matėme, kad jau po penkių metų e, dėmesys jau persikėlė nuo naujų įstatymų prieimimo prie jų e, tvaraus įgyvendinimo. Ir būtent čia mes ir skiriame didžiausią dėmesį pastaraisiais metais, užtikrindami, kad reformos būtų tikrai įgyvendinamos, kad e, naujieji įstatymai visų teismų būtų įgyvendinami e, nuosekliai ir kad e, politinės abiejų šalių klasės gerbtų naujasias nuostatas. Mums e, labai padėjo įvairių valstybių narių e, aukšto lygio ekspertai, e, prokurorai, teisėjai, teisės ekspertai, kurie pasidalino savo patirtimi su Rumunijos ir Bulgarijos profesionalais ir kolegomis. Taigi tiems ekspertams iš kitų valstybių narių, kurie e, kaip praktikai paskyrė tokiam bendradarbiavimui daug laiko ir savo patirties prisidėdami prie to, kad abi valstybės galėtų pakilti iki to lygio, kai mes galime sakyti, kad teisės sistemos daugiau ar mažiau dabar atitinka kitų valstybių narių lygį. Aš taip pat noriu e, padėkoti tiems e, drąsiems žmonėms abiejose valstybėse narėse, kurie siekia reformų ir kurie nepaisant asmeninės rizikos ir iššūkių, dirba draugės su mumis nes būtent nuo jų priklauso ilgalaikiai pokyčiai. Aš manau, kad komisijos e, nuolatinė parama ir abiejų valstybių e, ryštas padėjo tiems žmonėms e, nuveikti daug daugiau, negu kad jie būtų sugebėję padaryti veikdami patys vieni. Taigi bendarbiavimas vyko ne vien tik tai tarp įvairių institucijų abiejose šalyse, bet taip pat ir e, tarp kitų suinteresuotųjų subjektų, e, kurie buvo pasiryžę pasiekti tų ambicijų, kurias buvome išsikėlę. Kaip jūs e, žinote, kiekvienais metais dėl kiekvienos valstybės yra rengiama kasmetinė ataskaita, Mūsų vertinimas visų pirma remiasi pažanga, apie kurią mums praneša abi šalys, bet tuo pat metu mes e, remiamės informaciją ir iš kitų valstybių narių, e, ir valstybių narių ambasados, tiek Sofijoje, tiek Bukarešte, dirba labai aktyviai. Mes taip pat remiamės tarptautinėmis organizacijomis, nepriklausomais ekspertais, kitais šaltiniais, tame tarp ir piliečių organizacijomis. Taigi stengiamės parengti ir sudaryti kuo labiau visą apimantį ir objektyvų vaizdą. Kiekvienais metais į abi šalis siunčiame savo misijas, stengiamės e, e, pasiekti, kad e, Bulgarijos ir Rumunijos administracijos atstovai labai išsamei atsakytų į mūsų iš anksto paruoštus klausimynus. Na ir tada tuo pagrindu mes jau stengiamės konsoliduoti ir pačias reformas, ir e, tas administracinės struktūras, kurios turi pasiekti tos konsolidacijos. Taigi e, mes rengiame rekomendacijas, kurios visų pirma yra skiriamos tų valstybių vyriausybėms, bet taip pat jos yra skirtos ir teismų sistemai, prokuratūroms, e, teisėtvarkos ir kitoms institucijoms. E, Kitas rytis, kur bendradarbiavame su vyriausybėmis, e, yra susijusi su ES fondų panaudojimu tiek struktūrinių fondų, tiek ir kitų e, fondų, kurie leidžia finansiškai paremti informacinės technologijas, apibendrinti jurisprudencijos dalykus ir tinkamai parengti personalą. Reikia pasakyti, kad e, to finansavimo įsisavinimas yra labai geras, aukštas, vadinasi, tie veiksmai yra tikrai tiksliniai ir tie pinigai yra tinkamai, tinkamai panaudojami. Dabar atskirai apie kiekvieną šalį. Pradedant e, nuo Bulgarijos, per pastarosius metus reikia pripažinti, pažanga šiek tiek sulėtėjo, E, galbūt e, tam pasitarnavo e, per 18 mėnesių pasikeitusios trys vyriausybės, tad mes dabar laukiame konkrečių rezultatų, kurie turėtų pasirodyti šiais metais ir tikimės pamatyti apčiopiamesnę pažangą per ateinančius kelis mėnesius. Aš neketinu var, įvardinti atskirai e, tų reformų, kurių laukiame, bet paminėsiu, kad e, teismų e, aukščiausios tarybos pertvarka, antikorupcijos strategijos prieimimas, kuri remtųsi egzistuojančios strategijos trūkumais parengimas, būtų svarbiausi tokių e, iš tokių dalykų mes e, manome, kad yra tam tikrų teigiamų ženklų, rodančių pažangą šioje srityje. Atidžiai stebime diskusiją šalyje dėl galimų konstitucijos pakeitimų. E, bet mums e, būtų labai svarbai, kad tai, svarbu būtų tai, kad galima būtų tai atlikti e, nesulėtinant pažangos ir reformų. Reikia sustiprinti teismų nepriklausomybę ir faktinius gebėjimus kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Manau, kad abiejose šalyse e, labai svarbu įsitikinti, kad tai, kas e, priimta, būtų įgyvendinta ir kad taisyklės būtų visur taikomas vienodai. Mūsų E, vėliausia ataskaita apie Rumuniją konstatuoja, kad Rumunija ir toliau daro pažangoje ir užtikrina reformų tvarumą. Ypač e, matome, kad yra konkrečių rezultatų e, svarbiausiose teismų ir kitose ne, institucijose kovojant su aukšto lygio korupcija. Mes matome, kad imamas veiksmų, užtikrinant teismų nepriklausomybę, Ir mūsų ataskaitoje aiškiai konstatuojame, kad 2015 e, metai iškels pakankamai nemažai e, iššūkių e, šioje šalyje, e, konkrečiai paskiriant e, naująjį ENI vadovą. E, Taip pat e, mūsų ataskaitoje e, visa, išdėstama visa virtinė iššūkių, e, tame tarpe ir raginimas kovoti su žemesnio lygio korupcija ir toliau vykdyti teismų reformą. Pabaigai norėčiau štai ką pasakyti. Bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas nesiekia kažkokio abstraktaus tobulumo lygmens. Uh, Vietoj to mes norime, kad toje srityje dirbantis e, profesionalai ir praktikai e, tinkamai derintų e, teismų sistemas savo šalise su tuo, kas egzistuoja kitose valstybėse narėse. Mums atrodo, kad abi valstybės turi galimybę sėkmingai užbaigti kelią ir e, pasiekti tai, ko tikisi ir tų šalių gyventojai, ir e, ko tikisi e, visų kitų valstybių nariai. Dėkui. Ja, dank, Frau, Frau... Labai ačiū, ponė Dei. Mūsų komitetas yra vienas iš ištikimų jūsų ataskaitų skaitytojų. Ataskaitos visą laiką yra labai kokybiškos. Buvo tikrai naitas gana ilgas, sudėtingas kelias, bet aš suprantu, kad tas kelias dar nebaigtas, tai jis dar ne visas yra įveiktas. Aš manau, kad šiandien svarbu pakalbėti apie tai, kokia linkme ateityje reikėtų kreipti šį procesą. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Ar galite dar su mumis pabūti? Uh, Labai džiugu, kad taip, kad dar pasiliksite čia. Dabar aš norėčiau pasisveikinti e, su e, ponu Kasančiuk, Rumunijos teisingumo ministru. Atleiskite, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvykote. Aš žinau, kad vakar buvo ortodoksų Velykos. Linkiu, e, taigi jūs sveikinu su Velykomis. Ir dabar aš norėčiau jums suteikti žodį.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 Jūs e, pati paminėjote Velykas, tai aš pasakysiu, kad šiandien ir Bulgarija, ir Rumunija mini trečiąją Velykų dieną. Aš norėčiau e, e, pasveikinti visus tikinčiuosius esančius šioje salėje ar, ir tos, kurie klausosi transliacijos internetu ir pasidžiaugti, kad Kristus prisikėlė. Dabar pereisiu prie mechanizmo. Aš žiūriuosi, kad Rumunija dėl šio mechanizmo neturi teisintis. Atvirkščiai mes pasiekėme nemažos pažangos ir norėtumėm e, tuo pasidžiaugti. Aš noriu padėkoti poniai Dai už tai, kad ji taip aiškiai pristatė šį mechanizmą. Tiek man, tiek ir mano pirmtakams e, teisingumo e, ministerijoje Buvo labai malonu su jumis bendradarbiauti, tik jūsų dėka mums pavyko pasiekti pažangos. Aš noriu jums papasakoti, ką mums reiškia ši partnerystė. Pabandysiu vengti žodžio mechanizmas, labiau norėčiau kalbėti apie partnerystę, nes bendradarbiavimą su komisija mes suvokiame kaip partnerystę. Taigi jau prabėgo aštuoneri metai nuo to, kai buvo taikomas šis mechanizmas, per tą laiką buvo patikta nemažai ataskaitų. E, ir Norėčiau prisiminti e, e, Junkerio komisijos tikslą, kad šis mechanizmas būtų baigtas taikyti per šią komisijos kadenciją. Iš tikrųjų dabar teisingumo sistema yra geresnė negu kad anksčiau. Man tenka didžiulė garbė konstatuoti, kad mes 2004 metais baigėme dėrybas dėl 24-ojo dėrybinio skyriaus e, skirto teisingumo reikalams. Aš manau, kad dabar yra sukurta gera teisingumo sistema Rumunijoje, buvo tikrai nemažai padirbėta. E, tiesa buvo ir toks laikotarpis, kai teisingumo reforma e, vystėsi netaip, vyko netaip sparčiai, kaip kad tikėmės ir mes ir mūsų piliečiai. Vis dėlto noriu pasakyti, kad pats svarbiausias mūsų tikslas buvo pasisiekti tokios pažangos, kokios jūs tikėjotės iš mūsų kovos su korupcija srityje, o taip pat ir kovos su nusikalstamumu srityje. Taip pat dar norėčiau grįžti prie aštuonerius metus trunkančio bendradarbiavimo partnerystės. E, mes e, iš pradžių labai sparčiai pradėjome gyvendinti šią mechanizmą, paskui bandėme tempą šiek tiek sulėtinti. Ir prabėgus aštuoneriems metams e, nuo mechanizmo įgyvendinimo pradžios mes galime džiaugtis pažangą. Taip pat noriu pasakyti, kad yra ir kitų mechanizmų, horizontalus bendradarbiavimo mechanizmas, taip pat yra ir Justice Scoreboard mechanizmas, kuris yra skirtas palyginimui, teisingumo sistemų tarpusavio palyginimui. Ir šiuose mechanizmuose irgi yra atspindėti e, panašus bruožai kaip ir bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizme. Dar noriu pasakyti, kad paskutinė ataskaita apie e, šį mechanizmą buvo pateikta žiemą. E, ataskaitos rezultatai buvo teigiami, buvo padaryta išvada, kad Rumunija pažengia toliai prieki, reformuodama teisingumo sistemą ir kovodama su korupcija. Taigi, mes stengiamės atsižvelgti į e, rekomendacijas ankstesnėse ataskaitose. Kiekvieną dieną mes e, siekiame e, užtikrinti geresnę teisės aktų konsolidaciją. Teisėjai taip pat dėjo daug pastangų, vyko nuolatinis bendradarbiavimas, siekiant, kad būtų tinkamai gyvendinti kodeksai, Buvo diskutuota su teisininkais apie tai, kokios problemos kyla, kokius spragų yra kodeksuose ir kaip jas užpildyti. Taip pat e, buvo kalbėta daug ir apie naujus kodeksus. Beje, šiuo metu mūsų parlamente vyksta, dar tebe vyksta diskusijos dėl naujų būsimų įstatymų. Vyksta strateginės diskusijos, remiantis e, 2014 m. gruodžio mėnesį paskelbtą strategiją dėl teisingumo sistemos tolimesnės raidos. Dar balandžio mėnesį apie tai vyks diskusijos ir parlamente. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad e, mes jau baigiame gyvendinti teisingumo reformą, dabar dirbame ties sistemos konsolidavimu mes konsoliduojame ir informacinių technologijų sistemas teismuose, e, e, norime pagerinti teisėjų ir kitų e, teisininkų mokymą. Mums labai svarbus ir geras bendradarbiavimas. Mes bendradarbiaujame su aukščiausio teismų taryba, teismais, profsąjungomis. Be e, tokio bendradarbiavimo nebūtų pavykę įgyvendinti e, teisingumo sistemos reformos. Aukščiausių e, Aukščiausio teismų taryba užtikrina, kad teisingumo sistema vykt, dirbtų nepriklausomai. Aš pats asmeniškai esu labai puikiai susipažinęs su teisingumo sistema, asmeniškai apsilankiau maždaug e, e, e, šimte teismų, aplankiau nemažai kalėjimų Rumunijoje, pasikalbėjau bent su tūkstančių teisėjų ir kitų teisingumo srityje dirbančių praktikų. Turiu pasakyti, kad uh, E, problemos yra gana sudėtingos ir joms išspręsti reikia nemažai e, lėšų iš biudžeto. E, taip pat noriu pabrėžti, kad reikėtų gerinti ir teisininkų mokymų sistemas. Nuo 2012 metų mes turime apie tūkstantį naujų teisininkų. Mes daug investuojame į teisingumo sistemą, e, ypač daug investuojame į tuos teismus, kur yra pas didžiausias darbo krūvis. Mūsų šalies sostinėje, Bukarešte, e, e, sprendžiame ir infrastruktūros problemas įgyventindami atitinkamus projektus. Mums reikia papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių tam, kad teismai e, dirbtų geriau. Aš e, išsiunčiu laišką komisijos pirmininko pavaduotojai Timmermans. Ten kalbėjau apie veiksmingus finansavimo mechanizmus, kurie mums reikalingi tam, kad galėtumėm papildyti nacionalinį finansavimą mums reikia lėšų tam, kad galėtume modernizuoti jau esančius kalėjimus ir statyti naujus. E, šį laišką pasirašė ir kiti ministrai. Ir mes supratome, kad kitos šalis e, šį mūsų prašymą remia. Kova su korupcija yra labai svarbus mūsų e, prioritetas. Pranešė jau kalbėjo apie tai, ką mums pavyko pasiekti. Mes norime sukurti tinkamą teisinį pagrindą. Tikrai nenorėtumėm, kad e, būtų žengta žingsnis atgal. Tiesa, buvo kliučių e, e, kovojant su korupcija Pavyzdžiui, kai reikėdavo panaikinti e, deputatų arba buvusių ministrų imunitetus. 2015 metais jau e, buvo patikta ataskaita, aš noriu paminėti keletą mums labai svarbių projektų. Visų pirma, dėl e, neteisėtai įsigyto turto išieškojimo institucijos. 2014 metais buvo nuspręsta, kad per e, pirmą 2015 metų ketvirtį reikėtų sukurti veiksmingesnius įstatymus nusikalstamų būdų įgyto turto išieškojimui. Atitinkamas įstatymas e, jau yra diskutuojamas mūsų šalies parlamente. Diskusijos įvyko kovo mėnesį. Aš noriu padėkoti Prancūzijai ir Niderlandams už pasidalymą geriausia turima patirtimi. Dabar dėl ex ante patikrinimo e, e, instrumento. E, šį instrumentą arba šį projektą įgyventina mūsų kovos su korupcija organiz... institucija DNA. Projekto tikslas yra apjungti vairių institucijų duomenų bazę, siekiant išvengti interesų konfliktų, uh, ir užtikrinti skaidresnį viešųjų e, pirkimų procesą. Mes e, e, tikimės, kad sukūrus tokią veiksmingesnę sistemą pavyks geriau panaudoti ir ES lėšas. Taigi, tai yra tik tais keletas dalykų, kurie yra susiję su mūsų teisingumo sistemos reforma ir kova su korupcija. Be abejo, mūsų šalies teisingumo sistema tikrai yra sudėtinga. Per dešimt minučių tikrai labai sunku viską paaiškinti ir papasakoti. Bet jeigu jūs turite kokiu nors klausimu, tai melai jos atsakyčiau. Na ir baigdamas dar norėčiau pabrėžti štai ką. Šioje salėje e, visiems iš jūsų yra linkėjimų. Labai ačiū. Dabar E, pane Kovėsi, e, kovos su korupcija direktorato e, vykdančioji prokurorė. Să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru Labai ačiū. Vorbi despre un sub... Šiandieną noriu padėkoti Jums už tą galimybę, kad galiu pakalbėti, padiskutuoti su Jumis mūsų piliečiams labai svarbia tema. Rumunijoje korupcija yra sisteminė problema, kuri atsirado per eilę metų ir dabar apraizgė politikus, verslininkus, teisėjus, valstybės tarnautojus. Ir tokiu būdu yra <clears throat> pasisavinami valstybės ištekliai. 2005 metais buvo surenkta e, specialioji tarnyba, kurios uždavinys kovoti su aukštas pareigas užimančių pareigūnų korupcija. Taigi, tokiu būdu Europos komisija taip padeda Rumunijai šioje kovoje. Europos komisijos surinkti statytiniai duomenys bei per pastaruosius metus atlikti vertinimai parodo, kad mūsų kovos su korupcija tarnyba tikrai yra veiksminga. Ir 2014 metais e, buvo tris kartus daugiau nuteista palyginti su 2006 metais. Situacija keičiasi. 2000 metais buvo nuteisti 48 valstybės tarnautojai. Iki šiol tarnyba DNA, kaip jau minėjau, nuteisė 48 žmonės. Vieną ministrą pirmininką, vieną ministro pirmininko pavaduotoją, aštuonis ministrus, 29 deputatus ir septynis senatorius. Taip pat buvo nuteisti už korupciją ir kiti asmenys, bet ne visos bylos dar išanalizuotos. <clears throat> Taigi, DNA tarnybos veiksmingumas uh, nekelia abejonių. 14 metais tarnyba kreipėsi į parlamentą, kad jį pritartų devinių parlamentarų neliečiamumo panaikinimui ir kad būtų galima pradėti 12 baudžiamųjų bylų prieš ministrus ir buvusius ministrus. Tai yra iš tiesų vienas uh, didžiausių darbų, kuriuos pastaruoju metu atliko DNI tarnyba. Ponios ir ponai, uh, teisingumo kokybė priklauso nuo tų, kurie vykdo teisingumą. O kai kalbame apie kova su korupcija teisminėse institucijose, tai nebejotinai jinai yra mūsų, absoliutus mūsų prioritetas. 2007 metais 110 teisėjų buvo nuteisti 58 iš jų jau atlieka bausmę, o dėl kitų asmenų byla dar nagrinėjama. Verta e, paminėti, kad e, būtina užtikrinti, jog tie, kurie teisiami dėl korupcijos, negalėtų naudotis neteisėtų būtų įgytų turtų ir kad tas turtas būtų konfiskuotas. Taigi konfiskavimo priemonė yra taikoma dabar ir iš viso yra konfiskuota dvigubai daugiau negu kad uždirba mūsų gydytojų Rumunijoje. Tai yra iš viso 310 milijonų eurų. Bet dėja mums nepakanka statistinių duomenų, kurie parodytų, kaip, e, koks iš tiesų kurptas mastas ir kitas dalykas reikalingi rodikliai, kad būtų į ką lygiuotis. Ir dabar, ar galima pasakyti, prilyginti, ar galima sakyti, kad kova su korupcija yra efektyvi, jeigu nuteisiamas buvęs ministras pirmininkas ar buvęs teisėjas? Ne, anaip tol. Svarbiausias dalykas Aišku, kad visi nusikaltę būtų nuteisti, nes tai yra svarbu stengiantis užtikrinti pasitikėjimą mūsų institucijomis. Neseniai buvo atlikta sociologinė apklausa ir ji parodė, kad 77 procentai žmonių pritaria DNA tarnybos kovos su korupcija metodoms. Viešųjų nuomonė mumis pasitikė todėl, pasitikė todėl, kad e, mes manome jog visi lygus yra prieš įstatymą. 2014 metais, pavyzdžiui, mes gavome labai daug pranešimų apie korupcijos atveju. Ir tai rodo, kad keičiasi mūsų visuomenės tiesiog požiūris į korupciją pati elksenos kultūra. DNA tarnybos veiksmingumą atspindi ir Europos atitinkamų įstaigų parengtos ataskaitos. 14 metų vasaryje ES paskelbė kovos su korupcija ataskaitą, kurioje nurodė penkis geros patirties atvejus kuriuos verta paskleisti Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad mes turime ir toliau nenuleisti rankų, kovą su korupcija skelbti vienu iš mūsų prioritetų ir, aišku, atitinkamai sutvarkyti įvairios politinės strategijas. Dabar kalbant apie veiksmingumą. 90 procentų bylų atveju asmenys yra nuteisiami. Aišku, viskas priklauso nuo to, kiek laikimas, laikomasi procesinių garantijų teisų paties nagrinėjim, pačios nagrinėjimo procedūros. Ar viskas atliekama pagal nustatytą tvarką. Tada įmanoma atskleisti korupcinius tinklus. Mes nebijotinai taikome įvairias priemonės ir jų pagalba rodome visuomeniai, kad su korupcijos problema įmanoma kovoti, nors ta kova aišku labai ilga. Šiandien diskusija korupcijos klausimais yra labai plati Rumunijoje ir mūsų visuomenė išgyvena esminius pakeitimus, kurių pagrindinis tikslas, kad pasikeistų e, sąmonė, pasikeistų požiūris į korupciją. Tačiau reikia kovoti ir su tais veiksniais, kurie skatina korupciją. Korumpuoti e, pareigūnai, net jeigu bus nuteisti, nepadės išnaikinti paties reiškinio, nes būtina nustatyti, dėl ko kyla korupcija ir kuriuose terpėse gali geriausiai suklestėti. Visiškai akivaizdu, kad tam reikalinga savarankiška nepriklausoma prokuratūrų veikla, tam reikės užtikrinti institucijų stabilumą, turėti tinkamas teisinės priemonės ir e, materialinius išteklius. Nes jūs galite įsivaizduoti, kad mūsų tarnybai nebuvo lengva dirbti pačioje pradžioje, o mūsų darbo rezultatai sukėlė šoką visuomenėje. Ir dabar mūsų tyrimams visuomenė pritarė, tačiau tuo pačiu metu uh, mūsų tyrimai paskatino mobilizuoti visą politikų, verslininkų e, sistemą, kurie jaučia korupcijos grėsmę, kurių, e, iš kurių reikalaujama pinigų, tam ir tai buvo dedamos pastangos, kad e, kovos su korupcija įstatymo nuostatos būtų sušvelnintos ir įtaka buvo bandoma daryti įvairiais būdais. Bet dauguma e, tokių pastangų nepavyko. Ir nepavyko tik dėka to, kad pilietinė visuomenė labai priešinasi tokiems dalykams ir kad be kita ko mums labai daug padeda ES institucijos. Europos komisijos pozicija, Europos parlamento pozicija, mūsų atstovai įvairios ambasados veikiančios Bukarešte tikrai mums daug padėjo, kad būtų užkirstas kelias bet kokiem bandymams susilpninti kovą su korupcija. CVM yra labai geras mechanizmas, kuris gali padėti įvertinti mūsų atliekamą darbą ir kuris remiasi nešališkų vertinimo požiūrių. Tai labai svarbu, nes Rumunija ir toliau yra pasiryžusi tęsti teisminę reformą. CVM vaidmuo, kaip jau minėjau, yra itin svarbus ir tvirtai galiu pasakyti, kad be tokio mechanizmo būtų buvę neįmanoma taip sėkmingai įgyvendinti teisminę reformą, kaip kad ji buvo įgyvendinama iki šiol ir mes ir toliau ketiname veikti nemažiau energingai, tam, kad būtų gerbiamos piliečių teisės ir mūsų tarnyba ketina ir ateityje laikytis nepriklausomumo principo, tam, kad niekam nekiltų abejonių, jog įstatymas yra rašytas visiems. Kita vertus mes labai pasitikime ir europinėmis institucijomis ir tikime, kad jos padės mums ir ateityje. Ačiū. Ačiū. Toliau mūsų kalbėtojų sąraše pana Laura Stefan iš Rumunijos ekspertų forumo, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, man didelė garbė kreiptis į šią garbingą auditoriją ir pakalbėti apie tas problemas ir bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą, žvelgiant nevyriausybinės organizacijos akimis. Per pastaruosius metus e, Rumunijoje buvo keletas e, rezonansinių bylų, dėl kurių vyko teismai. E, tai yra didelis pokytis. Nėra nėra klausimo, kad Rumunijoje egzistuoja gana aukštas korupcijos lygis. Problema yra, kai klausime, ar e, dėl to yra kas nors daroma. Ir čia reikia kalbėti apie politikų, e, politinio elito e, taip sakant, įprastinį gyvenimą ir e, reikia atsižvelgti į tai, ką daro tie, e, kuriems yra skirta kovoti su korupcija. Dabartinė padėtis, dabartinė pažanga neatsirado iš niekur, e, tam prireikė labai drąsių žmonių pastangų, policijos pareigūnų, tyriejų, teisėjų, prokurorų pastangų. Taip, Rumunija vis dar turi aukšto lygio korupcijos problemą, bet dabar, praėjus aštuoniems metams, Rumunijos e, kovos su korupcija direktoratas ir patikimumo institucija yra jau minimos kaip pavyzdys kitiems Aš manau, kad savaime tai jau yra vertas pripažinimo rezultatas, kuris nebūtų buvęs įmanomas be bendradarbiavimo tarp Europos komisijos, kitų institucijų ir šių dviejų valstybių. Bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas yra unikalus. Jis buvo skurtas 2006 ir nuo 2007 taikomas Bulgarijai ir Rumunijai. Stojimo laikotarpis buvo ne vienodų reformų metas. E, ir tada nuolat girdėjome kritikos, kad nors ir buvo priminėjami nauji geri įstatymai, jie nebuvo tinkamai gyvendinami ir išorės stebėtojai negalėjo matyti objektyvių rezultatų. Tad 2005-aisiais, e, kai e, pirmą kartą į teismą pakliuvo rezonansinės e, bylos. Nuo to laiko praėjo nemažai laiko, kol buvo priimti galutiniai teismų sprendimai. Kai kas buvo nuteistas, kai kas buvo išteisintas. Ir e, labai svarbu čia pripažinti, kad e, šimtaprocentinio rezultato čia nebuvo. Ir tai tik tai pademonstruoja, kad e, su laiku atsirado e, tinkama ir sveika teismų sistema. E, aukšto lygio korupcija nėra sutapatinama su bet kokiu nusikalstamumu, nes e, čia įtraukti patys svarbiausi šalies e, asmenys, kurie turi prieigą prie labai ženklių valstybės išteklių, kad galėtų save apginti. Savame suprantama, kad kiekvienas iš mūsų bandytų pasinaudoti tokiais ištekliais, kad galėtume propaguoti savo požiūrį tokiuose situacijose. E, buvo e, spėjimų, kad po įstojimo į ES reformų e, greitis sumažės. Ir iš dalies taip ir atsitiko. Matėme, kad prokuratūroje buvo atleidinėjami žmonės, mes matėme, kad e, rinktiems pareigūnams e, nebuvo taikomos atitinkamos baudžiamojo kodekso nuostatos ir iš dalies to ir galima buvo tikėtis, nes jeigu kovojate su aukšto lygio korupcija, negalite tikėtis, kad nebus poveikio ir visuomenė apskritai, ir e, aukščiausiams politinėms klasėms. Antra vertus, atsirado erdvė profesiniams ir e, nepriklausomiems e, požiūrėms į pažangą ir į iššūkius, kovojant su korupcija. Atsirado galimybė išgirsti Briuselio požiūrį Nors laikai Rumunijai buvo labai sunkus 2012 e, metų įvykiai, e, juodojo antradienio įvykiai, kai e, rinktiems pareigūnams buvo bandoma sudaryti sąlygas nebūti pakaltinamiems. Ir čia labai svarbu, kad visų nesudėtume į vieną vietą, nes uh, E, vienas institucijas tenka girti, kitas kritikuoti e, už jų veiklą per ataskaitinį laikotarpį. Šis mechanizmas taip pat sukuria galimybę diskutuoti ne vien tik tai apie korupciją, bet apie įstatymo viršenybę ir teismų nepriklausomybę apskritai. Kaip e, nevyriausybinė organizacija mes esame suinteresuoti, kad uh, Būtų gerai e, kovojama su korupcija, bet taip pat esame suinteresuoti, kad būtų nepriklausoma teismų sistema bei ginamos žmogaus teisės. Ir e, būtent šiuo požiūriu žiūrint e, ataskaitos apie mechanizmo taikymą skiriasi nuo kitų panašių ataskaitų. Rumunija e, keitė ir baudžiamai, ir baudžiamai proceso kodeksus. Ir e, negalima buvo tikėtis, kad visi teismai per vieną dieną transformuosis ir pradės naudoti naujausias instrumentus. E, e, aukščiausio ir konstitucinio teismo reformos reikalauja tam tikrų teisėkuros pakeitimų. Bet tai e, galima daryti tik tai žiūrint e, į tas problemas, kurios iškyla taikant naujuosius kodeksus. Ir turbūt iš anksto galima nuspėti, kad anksčiau ir vėliau reikės koreguoti e, atitinkamus įstatymus. Ir čia mūsų parlamentui reikia paramos, kad e, jis sugebėtų veikti, kada reikės e, daryti tokius pakeitimus. E, padaryta pažanga susigražinant neteisėtai įgytą turtą, Mes draugė su Teisingumo ministerija e, stūmėme mintį, kad reikia įkurti tokią turto susigražinimo instituciją. Tiesą sakant, iš naujo e, išradinėti dviračio nebūtina ir ES padeda mums tai suvokti, jeigu yra modeliai, kurie veikia, gerai veikia kitur, reikia bandyti juos e, perimti ir pritaikyti prie šalies specifikos, tačiau neperkelinti e, mechaniškai. E, reikia taip pat pasakyti, kad e, kovoti su negerybėmis įmanoma ne vien tik tai panaudojant baudžiamosios tyrimus ar baudžiamąjį persekiojimą. Ne vien tik tai padeda kovoti su blogu valdymu. Šia prasme mums reikia naujų priemonių, kurios leistų geriau kontroliuoti ir stebėti, kas vyksta valstybės administracijos įstaigose. Tam reikia, tam reikia e, atskirų sankcijų, bet tokios jau dažnai egzistuoja, egzistuoja administracinės ir kitokios sankcijos. Mes turime apie šimtą e, prokurorų ir vargu ar galima tikėtis, kad jie išspręs visas šalies problemas. Tai būtų nerealistiška. Kai aš kalbu su pašnekovais, dažnai išgirstu klausimą, ar iš tikrai tos reformos jau nuėjo tiek toli, kad praeitis nebepasikartos. Reikia pažvelgti į kitas šalis, kurios anksčiau susidūrė su aukšto lygio korupcija, ir pripažinti, kad tai e, nėra paprastas reikalas. E, tai pareikalaus e, tam tikrų kaštų ir iš Rumunijos pusės, ir iš kitų, kurie padeda Rumunijai. Kaip nevyriausybinė organizacija mes laikomės nuomonės, kad tos išlaidos, tie kaštai, tikrai apsimoka. Ir jeigu mes turime kažkokios pažangos šiandieną, tai yra bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo rezultatas ir komisijos paramos rezultatas. Todėl dabar labai svarbu laikytis e, savo linijos, e, reikalauti teismų nepriklausomybės, nepriklausomo e, korupcijos atvejų tyrimo tuo pat metu užtikrinant, kad bus laikomasi žmogaus teisė. Dėkuoju, ponė Stefan. E, dabar žodis e, ponui Hamiltonui, nepriklausomai, ne, nepriklausomam ekspertui iš Airijos. 12 e, metų aš dirbau generalinėje prokuratūroje, taip pat Venecijos komisijoje 6 metus, todėl turiu pakankamai patirties kad galėčiau vertinti baudžiamojo persekiojimo ir e, prokuratūrų teisminės sistemas įvairiose šalise. Praėjusį rugsėjį manęs paprašė atlikti įvertinimą ir be to tokį vertinimą aš atlikau dar prieš tai dviejus metus, taigi iš viso tris metus. Ir galiu pasakyti, kad e, mes nustatėme kai kurios dalykus, kuriuos aš paminėsiu ir jais remdamiesi. Um, pateikėme rekomendacijas. Aš aišku labai smulkiai nedėsiu, su kuo mes susitikome ir ką kalbėjome. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad praėjusį rugsėjį man susidarė įspūdis, kad palyginti su ankstesniais dviejais metais pasiekta tikrai reali rimta pažanga. Teisminė sistema rodė, kad teisėjai yra pasirengę dirbti kartu, dirbti gana dinamiškai Aš daug dirbau su kasaciniu teismu, kuris, e, e, kuriam tenka dideli krūviai, o teisėjai jau yra a, e, vyresnio amžiaus. Dabartiniu metu teisminė institucija, tiksliau patys teisėjai, rengia savo kodeksus elksenos, kad būtų paprasčiau dirbti. Pirmą kartą kovos su korupcija tarnyba DNA irgi da, e, parodė, kad sugeba pasiekti rimtų rezultatų. Daug bylų dar nebaigta nagrinėti, tačiau po truputį jos e, baigiamos nagrinėti, nubaudžiami aukšto rango pareigūnai, deputatai, teisėjai ir taip toliau. Tačiau taip pat turiu pasakyti ir kalbėsiu apie problemas kiek vėliau, bet turiu pasakyti, kad mes nuolatos iš piliečių girdėjome, kad nereikia pasitenkinti pasiekimais, nes visuomenė dar pakankamai uh, pajėgių yra asmenų, kurie norėtų viską gražinti atgal ir gali net susidaryti politinė rizika, kad e, būtent politikų tarpe yra pakankamai jėgų, e, kad e, būtų kišamasi į prokuratūrų darbą, į baudžiamąjį persekiojimą. Uh, Todėl e, svarbus dalykas yra ne išorės priežiūra. Išorės priežiūra gali būti ir sėkminga, bet labai svarbu, kad CVM procesas vyktų toliau pačioje šalyje. Dabar, kai kalbame apie problemas, ypač norėčiau atkreipti dėmesį į porą probleminių dalykų, kurie aiškiai rodo, kokios yra politinės problemos dar šalyse ir kad ne visos politinės jėgos nori normaliai, e, nori e, rimtai kovoti su korupcija, nepriklausomai nuo to, kiek asmenų yra nubausta už korupciją. Viena iš pirminių problemų, mano galva, tai yra politikų neliečiamumas. Manau, kad tą problemą reikia iš naujo įvertinti ir peržiūrėti. Aš žinau, kad po rugsėjo, kai aš ten laikiausi, buvo iškelta keletas bylų ir buvo kreiptasi į parlamentą, kad būtų galima a, panaikinti asmenų neliečiamybę, bet kiekvieną kartą tokie prašymai buvo atmesti. Ir faktiškai tai yra labai problemiška ir atrodo, kad tokiu būdu parlamentarai bando apginti vienas kitą net nuo galimybės ateityje prieš juos pradėti baudžiamą į persekiojimą. Aš manau, kad ta neliečiamybės problema yra labai rimta ir stabdo galimybę kovoti su korupcija. Ir šią problemą Rumunijoje tikrai reikia išspręsti nes kitaip pastangos tų, kurie kovoja su korupcija, faktiškai bus nieko vertos, o patiems kovotojams gali kilti grėsmė. Mano galva, Rumunija turi, būti, Rumunija turi labai rimtai apsvarstyti, kaip geriausiai įgyvendinti naujausias Venecijos komisijos rekomendacijas, kurios pateiktos praeisiais metais paskelbtoje ataskaitoje. Dabar antra problema, kuri vėlgi rodo nenorą parlamento spręsti problemas, yra taip, kad parlamentas nevykdo teismo sprendimų. Mano galva, pastaruoju metu buvo keletas skandalingų atvejų ir Senato narys aukščiausiojo teismo sprendimu negalėjo toliau vykdyti savo pareigų senate. Tačiau, man atrodo, kiek aš žinau, tas sprendimas iki šiol neįgyvendintas. Ir visa tai rodo, kad teisės viršinybei pagarbos iš, Europos, iš um, Rumunijos parlamento pusės tikrai nėra. Ir tai tampa rimta politinė problema šalyje. Dar aš minėjau e, teismų jurisdikcijos problemą, nes jeigu asmuo yra parlamento narys, tai su juo, e, tai tokią bylą labai sunku nagrinėti. Labai garsiai nuskambėjo vienas atvejis, kai, negali, kai asmuo buvo parlamentaras, paskiau, kai neteko parlamentaro mandato, prieš jį buvo pradėta byla, bet ji buvo nutraukta, kai tik asmuo pakartotinai vėl buvo išrinktas į parlamentą. Ir tai rodo iš esmės problemą, kad pirmin atgal važinėjama ir tokiu būdu prisidengiama, o kovoti su korupcija tampa beveik tokiais atvejais ir neįmanoma. Todėl manau, kad reikia tokią sistemą naikinti. Dar vienas dalykas - mokymai. Mes aiškiai pamatėme, kad tikrai ne visi laikosi taisyklių ir tik 80 procentų teismo nutarčių, pavyzdžiui, dėl turto konfiskavimo yra įvykdomos. Ir nėra jokios, tik 8 procentai yra konfiskuojama nusikalstamų būdų įgyto turto. Ir negali būti tokių situacijų, kad uh, Nes labai dažnai yra pasinaudojama, prisidengiama kaip skydų, pavyzdžiui, įmona, kuri atseit valdo, tarsi valdo turtą arba kitą įmonę, kuri vykdo veiklą ir tokiu būdu bandoma apsaugoti nusikalstamų būdų įgytą turtą, bet taip neturi būti. Dar viena problema yra tai, kad reikalinga apsaugoti ir teismų darbuotojus, ir a, e, prokurorus nuo policijos, nuo politinių ir žiniasklaidos išpolių. Vėlgi, daugelis rezonansinių bylų parodė, kad tai yra beveik neįmanoma pakol kas. Eni, kuri yra atsakinga už interesų konflikto išaiškinimą, dabar įvedė naują sistemą, bandydama iš anksto įsiaiškinti, kokie gali būti interesų konfliktai prieš skiriant asmenį vienas ar kitas pareigas. Nes mano galva, sistema šiaip yra pajėgi labai gerai kovoti su gal E, mažesnio lygio interesų konfliktų, bet kai tik taip viskas pasikėlė aukštesnį lygį, nesu tikras, kad būtų įmanoma um, kovoti su interesų konfliktu, ypač kai korupcijos schemos yra labai sudėtingos. Kita problema. Tai yra centralizuotas e, viešasis pirkimas. Viešojo pirkimo centralizuotąją viešojo pirkimo sistemą būtina stiprinti toliau, nes dabar, pavyzdžiui, dirbo 5-6 asmenys, kurie tik jie buvo atsakingi už vaistų ir medicininių prietaisų pirkimą. Pati sistema, tiesą pasakius, sutvarkyta yra gerai, bet sutartis dėl tiekimo darbų ar paslaugų nėra gerai sudaroma ir todėl reikalinga galvoti apie tai, kaip e, sutvarkyti. Turto deklaravimo sistema. Ji turi būti įdėkta, kad būtų galima patikrinti, ar uh, įgytas turtas yra teisėtas. Mane šokiravo tai, kad vienas inspektorius dirbantis veikatos apsaugos sistemoje nuolatos uh, pardavinėjo biuletenius asmenims, kurie uh, nesirgo. Ir už tai gaudavo atlygį, bet nieko nebuvo galima padaryti per turto deklaravimo sistemą. Sistema, kuri buvo įvesta, kad apklausos būtų filmuojamos, kažkiek padėjo kovoti su tam tikra e, korupcijos forma. Tačiau po to buvo priimtas politinis sprendimas apklausų patalpose demontuoti kameras, todėl faktiškai buvo labai sunku kovoti su kai kuriais korupcijos atvejais, nes politikai nuolatos kišasi. Ir aš manau, kad pavyzdžiui galima būtų užtikrinti, kad ir išorės vertinimą bandant įvertinti konfl interesų konfliktą. Ir dar vienas dalykas dėl DNA tarnybos. Aš manau, kad taip, tarnyba atlieka labai svarbų darbą, tačiau labai svarbu, kad e, tarnyboje dirbtų jos tyrėjai, nes šiuo metu DNA tarnyba labai yra priklausoma nuo slaptųjų tarnybų, kurios e, teikia informaciją. Ne dėl to, kad teikiama informacija nepatikima. Pa, informacija kaip tik patikima, bet aš manau, kad atranka gali būti labai tokia pasirinktinė. Uh, Ir e, reikia nepamiršti, kad slaptusios tarnybos atlieka visai kitos, kitokius uždavinius. Tai nėra baudžiamojo persekiojimo sistemos dalis. Jie renka informaciją, jūs labiau domina, pavyzdžiui, informatoriai ir atitinkamas darbas su jais. Jie nėra prokurorai, todėl labai pavojinga priklausyti vien tik tai nuo slaptųjų tarnybų. Ir labai pavojinga, kai slaptųjų tarnybų informacija tampa vienintelė gaunama informacija, kurios pagrindų veikiama. Ir dar kartą baigdamas noriu pasakyti, kad daugelis žmonių, su kuriais mes susitikome, vertinimo metu Rumunijoje atlieka puikiai savo darbą, bet manau, kad um, DNA tarnyba ir pats e, CVA, CVM e, mechanizmas turi būti e, taikomas toliau, visą tai turi dirbti toliau, bet reikia, aišku, sudaryti geresnės sąlygas ir geriau apsaugoti tuos, kurie kovoja su korupcija. Labai ačiū. Dabar pradėkime e, klausimų ir atsakymų sesiją. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjai. Prašau, vis, pranešėjai, prašau visų kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Pone Makovai, prašom. Ačiū pirmininkė. Leiskite man visų pirma, kuo nuoširčiausiai padėkoti visiems, kurie e, pateikė savo prezentacijas, kurie e, pristatė, e, kokie yra bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo rezultatai. E, kaip žinia, e, šiandien į klausimą mes e, pakvietėme pilietinės visuomenės atstovų, taip pat ir ekspertų iš kitų šalių, štai, pažiūrėjau, ekspertas iš Airijos, su kuriuo šiandien susipažinau, taip pat ir Catherine Day iš Europos komisijos, taip pat šiandien papasakojo apie situaciją Rumunijoje. Tik patys drąsiausi gali uh, tikėtis, kad juos lydės sėkmė. Tas pats atsitiko ir su DNA institucija. 2005 metais ši institucija drąsiai ėmėsi veiksmų ir šiandien matome rezultatus. Antra pastaba. Aš manau, kad Rumunijoje dar yra viena kliūtis, tai yra e, politinis elitas. Apie tai kalba ir ekspertai ir pane Laura Stefan. E, politikai e, E, nesėdi savo ramiai laukdami, kol jie bus e, kažkuo tai apkaltinti. Niekas taip nesielgia, niekas nenori būti apkaltintas. Bet e, skirtumas yra tas, kad politikai turi priemonių užkirsti kelią baudžiamajam persekiojimui. Jie gali pakeisti teisėjus, gali pakeisti baudžiamojo kodekso straipsnius, jie tą ir daro. Ir dėl to noriu pastebėti, kad labai svarbu, kad ir toliau būtų įgyvendinamas CVM mechanizmas, tol, kol e, politinis elitas nebeselgs šitaip. Ačiū, toliau kolega Pasko. Dvi, dvi minutės, prašom. Dėkoju. Aš irgi norėčiau pateikti porą klausimų. Visų pirma, kreipiuosi į ponę Catherine Day. Šiandien mes e, diskutuojame biudžeto kontrolės komitete. Ar tai reiškia, kad e, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas bus svarstomas ir ECOFIN e, ministrų taryboje, o ne teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje? Toliau antras mano klausimas Pane Makovei yra mūsų pranešėja ar diskusijos moderatorė. Pone Makovei, gal jūs mums galite e, papasakoti, e, ką veikia prieš DNA e, egzistavusios institucijos, anksčiau juk su korupcija kovojo prokuratūra. Dar noriu pasitirauti štai ko. 2005 metais kai kurie įstatymai nebuvo patvirtinti Rumunijos parlamente, kur, kur jūsų e, partija tuo metu turėjo daugumą. Gal galite paaiškinti, kodėl? Ponas Postinaru, prašom. Dėkui, pandipirinkė. Leiskite man rumuniškai pasisakyti. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už šį renginį. Taip pat norėčiau pasakyti ir štai ką. biudžeto kontrolės komitetas, ką žino, ar yra kompetitingas svarstyti šius, šios klausimus? Taip pat noriu pasakyti, kad tikrai išgirdome daug puikios informacijos iš Rumunijos atstovų pusės. Manau, kad Europos parlamentas sistematiškai turėtų gauti tokią informaciją. Nepakanka gauti prastinę e, informaciją, reikalinga ir tokio pabudžio informacija, kurią išgirdome šiandien. Dabar norėčiau kreiptis e, į ekspertą iš Airijos. Kaip Jūs manote, ar mes turėtumėm labiau pasitikėti asmenimis ar institucijomis? Aš manau, kad vis dėlto institucijomis. Jeigu mes besąlygiškai pasitikėsime e, kai kuriais asmenėmis, tai e, žinome, kas gali atsitikti. E, štai matome, kad Rumunijoje buvo areštuoti aukšto e, rango politikai, jie buvo apkaltinti korupciją. Ką Jūs apie tai manote? Jūs mums pateikėte tik tais dalį informacijos. Iš tikrųjų, niekas negali e, išjungti videokamerų ten, kur vyksta apklausa. Pane Greslė nutraukia kalbėtoją, kuris bando dar kažką pasakyti. Dar paskutinis klausimas. Dėl phasing out laikotarpio Rumunijai ir Bulgarijai. Uh, Junkeris prisėmė tokį įsipareigojimą, kad e, dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Ačiū. Toliau kolega Ivan. Dvi minutės, prašom. Mulțumesc mult. Am fost 5 ani de zile. Ačiū. Pirmininkė, aš penkerius metus dirbu biudžeto kontrolės komitete. Aš dalyvavau e, rengiant įvairius pranešimus, bendradarbiavau su Olaf ir noriu paminėti keletą svarbių dalykų, apie kuriuos dar šiandien nebuvo kalbėta. Taigi, dėl bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo. Tai turėtų būti bendradarbiavimo, o nestebėsenos mechanizmas. Rumunijoje yra susidaręs toks įspūdis, kad uh, E, šis e, e, mechanizmas taikomas vienaip prie vienos vyriausybės, kitaip prie kitos vyriausybės. Deja, Rumunijoje šis mechanizmas buvo taikomas ir politinė prasme. Komisijos spaudos konferencijoje jau buvo komentuotos tam tikros ataskaitos dalys. Dabar dėl e, korupcijos Rumunijoje. Taip, tai yra problema, jie egzistuoja e, Rumunijoje, bet jie egzistuoja ir Vokietijoje, kitose šalise, ne vien tik tais Rumunijoje ir Bulgarijoje. Yra tokių atvejų, kai pavyzdžiui Rumunijos įmonės bendradarbiavo su Vokietijos ar Prancūzijos įmonėmis. Reikėtų tokio stebėsenos mechanizmo, kuris būtų taikomas visose šalise, ES, ne vien tik tais Rumunijoje ir Bulgarijoje. Reikėtų europinio lygmens mechanizmo skirto kovai su korupcija. Na ir dar vienas klausimas. Kaip Jūs manote, ar bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą galima sieti su šių šalių prisijungimu prie Schengen erdvės. Kolega Prėda, prašom dvi minutės. Să le mulțumesc um, invitațiilor din uh, audierea de astăzi. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti e, mūsų svečiams už išties labai įdomius pasisakymus. Leiskite man pateikti savo pastabas. Man atrodo, kad bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą reikėtų taikyti ir toliau. Aš žinau, kad e, dėl šio mechanizmo egzistuoja kontroversiškų nuomonių. Kai tik tais politikai patenka į valdžią, jie pradeda sakyti, kad mechanizmo nebereikėtų taikyti. Aš su to nesutinku. Kol dar vyksta diskusijos apie šį mechanizmą, tol jis turi būti ir taikomas, jis yra reikalingas. Kai jau niekas nebekalbės apie šį mechanizmą, tai būtų galima ir nustoti jį taikyti. O dabar jis dar tikrai reikalingas. Norėčiau pateikti klausimą ponui Kazančiuk. Jis e, vienintelis sakė, kad Rumunijoje teisingumo sistemos reforma yra baigta vykdyti, bet tai prieštarauja ataskaitos teiginiams. E, prieš pateikiant pažangos ataskaitą 2015 metais buvo pastebėta pora problemų, e, pavyzdžiui, dėl piliečių galiotinių, ombudsmenų, o taip pat ir konstitucijos keitimų. Aš noriu jūsų pasterauti, e, kas vyksta Rumunijoje su diskusijomis apie konstitucijos keitimą. Tos diskusijos tai nuslopsta, tai vėl įsisiubuoja, bet panašu, kad trūksta skaidrumo. Dabar dėl ombudsmeno. Rumunijos ministras pirmininkas e, pažadėjo paskirti tokį ombudsmeną, kuriam pritartų visos partijos bet jis tiesiog paskyrė kolegą iš valdančiosios daugumos partijos. Kodėl taip atsitiko? Ačiū. Aš ir save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą, nes noriu pateikti klausimą poniai Dei iš komisijos. Gerbiama, kol, gerbiamas kolega, aš beje manau, kad biudžeto kontrolės komitetas yra atsakingas už šios klausimus. Kai e, vyksta korupcija, kai klesti korupcija, e, yra e, neteisėtai panaudojamos ir ES biudžeto lėšos. Jas neteisingai panaudoja politikai. Ir jeigu tie politikai dalyvauja ir valstybės vykda, vykstančiame, vykdomame audite, Tai ar nereikėtų įstatymo, e, kaip būtų galima išvengti interesų konflikto? Vienoje Vokietijos kaimininėje šalyje mes matėme panašią situaciją. Gal čia reikėtų ir gimtis aktyvių veiksmų. Aš nesu tikra, kad pakanka uh, jau egzistuojančių instrumentų. Tai buvo klausimas poniai Dai, o dabar kreipiuosi gerbiamą ministrą. Tai, ką išgirdome, tikrai kelia susirūpinimą. Būtų labai gerai, jeigu jūs mums, kaip vyriausybės atstovas, paaiškintumėte, kaip jūs ketinate spręsti valstybinės korupcijos problemą. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Nikolai. Mulțumesc. Întrebările mele se adresează doamnei uh, Catherine. Ačiū. Aš norėčiau Catherine Day pateikti štai kokį klausimą. Rumunija yra viena iš tų šalių, kurios 2009 metais pritarė tam, kad būtų taikomas europinis mechanizmas, bet anuomet šią iniciatyvą užblokavo Vokietija. Vokietija e, kaip priežastį nurodė ES veikimo sutartį. Kaip Jūs manote, ar reikėtų europinio e, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo, kovojant su tarpvalstybinės korupcijos atvejais? Tokiu atveju yra daug, be abejo, su tokiais atvejais susiduria ir Bulgarija, ir Rumunija, bet nepamirškime ir kitų ES valstybių narių. Juk gali būti taip, kad įmonė vykdytų korupcinę veiklą kitoje šalyje. Dabar dėl mechanizmo. Šiame pagal šį mechanizmą nėra numatyta jokių sankcijų. Nuo 2012 metų nebeliko ir apsauginės nuostatos. Nuolat kalbama apie politinės sankcijas. Kai kurios valstybės narės sako, kad tai prieštarautų ES veikimo sutarčiai, bet jeigu šis mechanizmas sėtųsi ir su Schengeno konvencija, tai prieštarautų europiniai teisiai. Dabar dėl teisingumo sistemos reformos. yra užsibrieštas tikslas e, teisingumo sistemoje įdarbinti tikrai kompetitingus asmenis. E, yra kalbama apie veiklą pagrįstą valdymo sistemą. Pirmininkė bando nutraukti kalbėtoją, bet e, kalbėtojas dar iškėlė klausimą dėl kriterijų, kuriais vadovantis būtų gyvendamas šis mechanizmas. Efektul uh, mecanismului de. Ponas Marinescu. Ačiū. Dėl bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo e, e, įgyvendinimo išvadų, jos yra akivaizdžios. Ar šis mechanizmas e, bus įgyvendinamas ir toliau, nuspręs Rumunija. Bet kada e, politikai nustos kištis į teisingumo sistemos veiklą? Jeigu jūs sakysite, kad, na, Rumunijai daugiau nebereikia šio mechanizmo, Rumunija e, gali tvarkytis pati, e, tai tuomet institucijos, europinės institucijos nebegalės daryti poveikio. Aš noriu pasiteirauti, Rumunijos institucijos yra tam pasiruošusios. Ir dar vienas klausimas. Jau ne vienerius metus e, Rumunija yra įgyvendinusi Šengeno e, kriterijus. Jau ketverius metus e, Rumunija pagal Šengeno kriterijus augo ir ES išorės sieną. Ir su Rumunija pasielgta neteisingai. E, Rumunija e, tikrai e, dirba gerai, bet vis dar nėra. Bet vis dar nėra Šengeno erdvės dalimi. Ir aš noriu pastirauti, kodėl taip yra. Jūs esate nusiteikę prieš e, Rumunijos prisijungimą prieš Šengeno erdvės. Aš noriu pasirauti, kodėl. Eh, Dėkui, panė pirmininkė. Ačiū už pristatymus, kuriuos išgirdome šiandieną. E, čia buvo pasakyta, kad e, kovos su korupcija direktorato rezultatai rėmėsi svarbiausia bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmų. Tokiam pareiškimui negaliu pritarti. Rezultatai, tiesą sakant, priklauso nuo žmonių, kurie dirba tuose institucijose, nuo jų pasiryžimo. E, tas mechanizmas galbūt ir pasitarnavo kaip svarbus stimulas modernizuojant Rumunijos institucijas. Taip ir buvo padaryta, kai kalbama apie teismų sektorių, patikimumo institucijų ir taip toliau. Tačiau viena aišku, tos institucijos turi dirbti lygiai taip pat veiksmingai, nepaisant to, ar būtų bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas ar ne. Ir tai taikytina visoms valstybėms narėms, ne vien tik Bulgarijai ir Rumunijai. E, tas mechanizmas, kuris svarbus e, modernizuojant mūsų šalių institucijas, turbūt turėtų būti taikomas ir visoms e, ES narėms, ne vien tik toms, kurios įstojo 2007 metais. Nes yra ir kitų ES valstybių, kurios susiduria su labai panašiom situacijom, susijusiom su korupcija, e, teismų nepriklausomumo deficitu ir taip toliau. Ir dabar pereinu prie svarbiausio dalyko - Šengeno, apie ką jau buvo šiandien paminėta. Kodėl e, Bulgarijos ir Rumunijos e, įsijungimas į Šengeną yra susijęs su bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmu. E, tai yra laikoma užsienio politikos priemonė ir tai yra nepriimtina. Pane Krapinė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau um, padėkoti Rumunijos e, pilietinės visuomenės atstovams, e, komisijai, e, ekspertams. Iš tikrųjų, gauta informacija mane šokiravo. Ką jūs norite pasakyti? E, pasakyti, kad reikia ekspertų komisijos universitetų diplomams tikrinti. Ką jūs turite omenyje? Pirmininkė, ar galiu tęsti savo pasisakymą? Taip, prašom. Taigi, jūs paminėjote kai kuriuos susirūpinimą keliančius aspektus. Bet e, ar tai atitinka e, pilietinės visuomenės nuomonę. Dabar dėl stojimo į Šengeną. Per pastaruosius metus buvo pasiekta tikrai nemaža pažanga teisingumo sistemos srityje, kad ir iš kokios politinės partijos perspektyvos mes tai vertintumėm. Uh, Juk toks ir buvo pagrindinis tikslas. Ir aš noriu pasiteirauti, ar tai normalu ir beje, aš e, to teiravausi ir Strasbūrė. Taigi, ar normalu, kad iš Rumunijos nacionalinio biudžeto yra panaudota nemažai lėšų teisingumo sistemos įvertinimai? Dėkoju. Dar paskutinis mūsų, paskutinė mūsų kalbėtoja, dvi minutės, prašom. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie smulkiai papasakojo, e, kokios pažangos jau pasiekė e, Bulgarija ir Rumunija. Aš norėčiau pateikti klausimą poniai Makoviai. Jūs sakėte, kad e, politikai bando atsikratyti bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo ir sakėte, kad jie turėtų liautis tai darę. 2011 metais tam buvo galimybė Bet e, tuomet e, labai nukentėjo Rumunijos vyriausybės įvaizdis, pasirodė tikrai nemažai straipsnių apie e, tai, kad netinkamai taikomas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas. Bet aš noriu pabrėžti, kad Rumunija ir Bulgarija šio mechanizmo reikia. Kai kas sieja bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą su Schengen, bet to nereikėtų daryti. Būtent to nereikėtų daryti. Mes politikams turime pasakyti, kad reikėtų vertinti tai, kokia pažanga buvo pasiekta. Jūs jau pasveikinote mus su atlikta, pasiekta pažanga, bet reikalaujate, kad mechanizmas būtų taikomas ir toliau. Man atrodo, kad čia yra prie, tarpusavio prieštaravimas. Vyksta tikrai labai dalykinė diskusija, sako pirmininkė. Bet apie viską išėlės. Pradėkime nuo ponios e, Dei, o paskui kitiems mūsų svečiams. Prašom, ponė Dei. Much, respond... Dėkuoju, panė pirmininkė, aš pabandysiu į trijų tipų skirtingus klausimus atsakyti. Visų pirma, ar e, šis mechanizmas bus aptarinėjamas ECOFIN taryboje. Na, e, čia daugiausia kalbama apie teismų e, reformą. E, kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu tarsi ir suprantama kaip teisiniai dalykai. Ir tai vis tik tai e, yra daugiau e, bendrųjų reikalų tarybos kompetencija. Eina kalba apie teisinės sistemos funkcionavimą, pagrindinius pagrindinės sąjungos vertybės ir e, santykius tarp valstybių narių. Kartas nuo karto ECOFIN taryboje bendrais bruožais yra diskutuojama apie tai, kaip teisinė sistema funkcionuoja visose valstybėse narėse. Tai daroma dėl ekonominio poveikio, gali atgrasyti investuotojus ir taip toliau. Tačiau bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas dažniausiai aptarnėjimas bendrųjų reikalų taryboje. Antra, e, keletas kalbėtojų kėlė Šengeno problemą. Pasakysiu komisijos poziciją labai aiškiai. Komisija nemato ir nepriima jokio ryšio sąsajos tarp bendradarbiavimo tikrinimo mechanizmo ir Šengeno. Tai pasakytina, yra pasakyta visuose lygiuose, vadovų taryboje, komisija tą yra griežtai paneigusi. Tačiau komisija negali įtakoti to, ką valstybės narės daro taryboje. Mes tokios sąsajos nepripažįstame, manome, kad nesažininga tokią sąsają daryti, bet negalime priversti valstybių narių galvoti vienai per kitaip. Buvo keltas klausimas, kodėl panašių mechanizmų netaikome visoms valstybėms narėms. Visų pirma, visi prelegentai paminėjo, iš ko mechanizmas atsirado atsirado iš įsipareigojimų prieš stojimą. E, ir buvo sutarta, kad e, tos reformos yra reikalingos ir jos bus vykdomas po to, kai jau e, bus įstota. Ir tai buvo viena iš sąlygų, kurią pripažino visas valstybės narės kai buvo kalbama apie Bulgarijos Rumunijos galimą narystę. Nuo to laiko vis labiau e, suvokiama, kad reikia užtikrinti teisinės sistemos tinkamą funkcionavimą visoje valstybėje, visoje Europos Sąjungoje. Ir komisija dabar e, bando sukurti tokius mechanizmus, e, kurie leistų patikrinti, kaip teisinė sistema veikia visur, eina kalba apie vadinamąją kovą su korupcija rezultatų lentelę, kitus dalykus. Taigi komisija bando pažvelgti į tai, kaip funkcionuoja teisinė sistema visoje Europos Sąjungoje. Na, o e, šio konkretaus mechanizmo tikslas yra Bulgarijos ir Rumunijos padėti kilstelėti iki to vidutinio lygio, kuris egzistuoja visoje sąjungoje. Žinoma, visur egzistuoja korupcija ir su ją būtina kovoti. Tačiau labai svarbu, kad e, valstybėse narėse veiktų ir veikia tam tikra teisinė sistema, kuri E, įsijungia, kai reikia kovoti su korupcija ir organizuoto nusikalstamumu. Ir dabar mes kalbame, kad reikia ir Rumunijoje, ir Bulgarijoje sukurti tokią sistemą, kuri galėtų savaime, pati savaime e, sugebėti kovoti su tais reiškiniais. Kai tik tai tai bus pasiekta, tai ir mechanizmo nebereikės. Sureaguosiu taip pat ir į pirmininkės klausimą apie tai, kas atsako e, kai e, atsitinka korupcijos atvejai e, susiję su ES finans, finansais. E, jūs žinote, kad eina kalba apie pasidalėjimą į valdymą, tad tai yra valstybių narių kompetencija, komisija labai veiksmingai veikia iš karto sustabdant finansavimą, jeigu tai atsiranda įtarimai dėl piknaudžiavimo ar netinkamo valdymo. E, mums labai svarbu, e, kad e, egzistuotų didesni audito gebėjimai aptikti problemas ir paskui pradėti jų sprendimą. Tad e, dabartinė grinųjų korekcijų sistema e, su, e, suteikia daug didesnį stimulą valstybėms narėms pačioms aptikti tas problemas ir jas spręsti. Tačiau, kaip minėjau, kai kalbam apie biudžetą, visų pirma atsakomybė tenka valstybėms narėms. Dėkui, ponekovič. Sofija adresatė iš legatų. Labai ačiū. Niekas man neuždavė tiesioginių klausimų apie mano atstovaujamos institucijos veiklą, bet pasisakysiu. Patirautas, ar reikėtų labiau pasitikėti žmonėmis ar institucijomis? Aš atsakyčiau už tai, kaip reikėtų labiau pasitikėti įstatymais. E, prokurorai. Aš esu prokurorė, technokratė. Ir turiu labai aiškę nuomonę. Neturiu, atsiprašau, e, aiškios nuomonės dėl politinio sprendimo, ar mechanizmą reikėtų taikyti ir toliau, ar jo taikymą sustabdyti. Vis dėlto aš manau, kad tai buvo tikrai labai naudingas pagalbinis instrumentas. E, tikrai teisingumo sistemai yra labai naudinga, kai kiekvienais metais yra atliekamas nepriklausomas vertinimas, yra įvertinta teisingumo srityje pasiekta pažanga. Nuo 2014 metų vasario mėnesio kovos su e, korupcija e, institucija pateikė palyginimą, kaip kovojama su korupcija Rumunijoje ir kitose šalise. Ir iš tikrųjų dažnai mūsų institucija yra pateikiama kaip pavyzdys visai Europos Sąjungai. Mums e, e, toks vertinimas e, padėjo kritiniais momentais, kai reikėdavo keisti institucijų kompetencijas, kai įstatymų buvo bandoma sustabdyti mūsų instituciją institucijos veiklą e, dėl įvairių priežasčių. Manau, kad tikrai labai naudingas yra europinis vertinimas. Mas, kad Kaufosto. Toliau žodis e, teisingumo ministrai Kazančiuk. Prašom. Ačiū. Man buvo tiesiogiai skirti kai kurie klausimai. Pavyzdžiui, ponas Prėda teiravosi e, dėl diskusijų apie konstituciją. Aš e, dirbu vyriausybėje, esu iš valdančiosios daugumos partijos. Dabar diskusijos vyksta parlamente. Jūs, norėdamas gauti atsakymą į savo klausimą, turėtumėte tiesiogiai kryptis į patį parlamentą. Mūsų ministerija kitą mėnesį pateiks e, teisėjams e, įvairių ES valstybių narių konstitucijų vertimus e, tam, kad galėtumėm geriau suprasti, ko mums trūksta. Dabar Rumunijos teisingumo ministerija laikosi tos pozicijos, kad dabartinės E, konstitu... santvarkos keisti nereikėtų, nebent to norėtų pati teisingumo sistema. Beje, aš noriu pasakyti, kad nemanau, kad pasakiau e, kažką, e, kas turėtų sukelti didžiulį susirūpinimą. Aš paaiškinau, kokios pažangos buvo pasiekta, ką daro vyriausybė. Vyriausybė laikosi įstatymų ir naudojasi įvairiamis priemonėmis e, kovodama su korupcija. Tūkstantis papildomų darbuotojų tikrai e, nėra e, menkas rodiklis. Mes teikiame paramą vietos ir regionų institucijoms. E, net ir bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas e, nuo pat 2012 metų teigiamai vertino šią iniciatyvą, tai galėtų būti tinkamas pavyzdys ir kitoms ES valstybėms narėms. Taip pat buvo paminėtas ir apsaugos mechanizmas. DNA Ir reikia pasakyti, kad kol kas e, įstatymo projektas dar yra nagrinėjamas, vyksta diskusijos. Mes svarstome, kokių reikia papildomų įstatymų, kad būtų galima užkirsti kelią korupcijai. Ir taip pat mes siekiame atsižvelgti į teismų jau primtus e, sprendimus. Dėl bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo ateities. Rumunija yra pasirengusi uh, E, laikytis tų įsipareigojimų, e, kuriuos prisėmė stodama į Europos Sąjungą. E, valstybės prezidentas Johanis, o taip pat ir komisijos pirmininkas Juncker sakė, kad mechanizmas turėtų būti nustotas taikyti per e, komisijos, šią komisijos kadenciją. Aš manau, kad tai yra realistinis tikslas ir jo reikėtų siekti. Ačiū, pana pirmininkė. Reaguodamas į komentarus norėčiau du dalykus pasakyti. Kažkas e, sakė, kad visoms valstybėms narėms reikėtų taikyti tokį CVM mechanizmą. Na taip, būtų gal ir neblogai. Bet noriu Jums pasakyti, kad egzistuoja Greko kovos su korupcija grupė Europos taryboje, egzistuoja kovos su korupcija srityje vertinimo sistema ir nežinau, ar Jūsų vertinimu tas procesas labai naudingas, man reagis taip. Aš asmeniškai dalyvavau visame tame procese, ne atsitiktinai, o kaip vertintojas, ir manau, kad visa sistema naudinga. Aš labai gerai suprantu, kad e, kai kurie žmonės Bulgarijoje, Rumunijoje, ypač kai garsiai įvardyjami, nėra patenkinti <clears throat> Tačiau e, mes turime sistemų, kurios leidžia mums pasimokyti vieniems iš kitų. Buvo labai kitas įdomus klausimas, kaip užtikrinti, kad yra pasitikima institucijomis žmonėmis. Bet žinote, nesažiningų žmonių, nedorų žmonių yra visur ir nėra jokio pagrindos galvoti, kad rumunai ar bulgarai yra a, blogesni nei kiti. Tikrai taip nėra, lygiai tas pats ir institucijų atveju, nes atsiranda tam tikra institucinio mentaliteto kultūra jinai yra formuojama ir labai svarbu, kad visos sistemos, visos procedūros, kurios yra sukūriamos jūsuose, nes pavyzdžiui, jungtinėse valstijose, kaip atsirado valdžių atskirimo principas. Tai nebuvo vien tik ap, kažkokia abstrakti idėja, tai nebuvo vien tik tai, bet tai buvo praktinė idėja, kaip atskirti institucinės galės. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite į e, tai, kas surašyta Medisono dokumentuose, tai pamatysite, kad buvo sugalvota ne tai, kad absoliučiai atskirti tris skirtingas visuomenės gyvenimo dalis, bet, atsk, bet nustatyti tą koskirą tarp jų, kad e, jų savarankiškumas netaptų ir stabdžių pažangai. Taigi svarbiausias dalykas tas, kad sistemų reikia, bet reikia užtikrinti teismų ir prokuratūrų nepriklausomybę, o tai reiškia, kad būtini yra mechanizmai, kurie uh, užtikrina, kad dirbs prokuratūroje ir teismuose, dirbs sąžininkai žmonės, kad nebus politizuojamos pareigybės, kad bus apsaugoti asmenys nuo nepotizmo ir kitų dalykų. Yra daug, daug um, e, veiksmų, kurių reikia imtis, norint sutvarkyti visą sistemą. Bet mes e, tikrai neprivalome pasitikėti kiekvienu žmogumi ir kiekviena institucija. Tam egzistuoja visa patikros e, valdymo ir atsvaros kontrolė kontrolės sistema. Tai apie tai mes kalbame. Ir mes kalbame apie dar vieną dalyką. Juk iš praeities buvo paveldėtos sistemos. Jos turėjo savo problemas. Iš praeities paveldėtas yra tam tikras mąstymas, mąstymo stereotipas ir jį reikia keisti. Todėl aš manau, tai būtų geriausia atsakyti tą klausimą, kuris nuskambėjo dėl pasitikėjimo žmonėmis ir institucijomis. Pane Stefanijus dabar. Na, man atrodo, tiesiogiai nebuvo skirta klausimų, bet aš manau, kad tokių diskusijų nauda ta, jog mes pradedame bendrauti. Nebūtina susitarti dėl kiekvieno punkto ar žingsnelio, bet aš manau, kad tikrai CVM mechanizmas pasiteisino ir padėjo mano šaliai geriau kovoti su korupcija. Ir toks mechanizmas turėtų būti taikomas nebūtinai tada, kai spaudžia išorės veiksniai. Šalis giga pasikeis, jeigu bus toje šalyje žmonių, grupė žmonių, kurie surizikuos ir vykdys reformas. Nes žinot, jeigu reformas vykdo nerūpestingą kompaniją, tai tada rezultatai gali būti labai priešingi. Aš manau, kad Rumunės atveju buvo labai svarbu gauti, susilaukti pa išorės paramos. Būtų visiškai naivu tikė, pasitikėti tik mūsų pačių galiomis ir galvoti, kad patys rumūnai su viskuo susitvarkys. Buvo tokių minčių, prieš mum įstojant, po to, kai įstojome, bet mūsų pajėgų nepakanka. Dabar, aišku, galios stiprėja ir teismų, ir prokuratūros, bet dar institucijos per silpnos, kad pačios savo vienos kovotų. Todėl mes manome, kad išorės parama yra būtina. Mes matome, kaip susikūrus sudėtingoms aplinkybėms parlamentas priima įstatymus kartais per naktį, kartais net kai kuriems parlamentarams nežinant. Todėl kontrolė būtina. Ir mes labai dažnai girdime susirūpinusius balsus už Rumunijos rubų, ribų ir tada e, tikrai kreipiame dėmesį ir stengiamės išteisyti padėtį. Taigi ačiū už tą pagalbą labai labai. Buvo taip pat klausimų ponai Makoviai, prašom. Ačiū labai trumpai. Pabandysiu atsakyti į pateiktus klausimus. Visų pirma, dėl Šengeno. Aš visą laiką sakiau, kad Rumunijos stojimas e, į Šengeno erdvę neturėtų būti siejamas su bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmu. Bet mes turime. E, mes esame e, politikai ir turime būti realistai. Kai kas sako, Šengeno erdvė yra pagrista pasitikėjimu. Uh, E, ir korupcija yra rimta problema. Jeigu viskas priklauso ir nuo politinių partijų sprendimų, jeigu e, Rumunija likščiol neprisijungia prie Šengeno erdvės, tai už tai yra atsakingi Rumunijos politikai, kurie priemė neteisingus įstatymus, dėl kurių e, e, buvo apsunkinta kova su korupcija. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, anksčiau Rumunijoje veikia prokuratura, kuri būtent ir kovojo su uh, korupciją, bet tai nepasiteisino ir sistema buvo pakeista. Ankstesnis įstatymas buvo priimt, galiojo tik tris mėnesius. Aš manau, kad bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas turėtų būti taikomas ir toliau, nepriklausomai nuo to, kas bus valdžioje. Aš tą tvirtinu nuo 2007 metų. E, mechanizmą reikia ir toliau taikyti. To nori piliečiai. Manęs nedomina politinė klasė, mane domina šalis ir piliečiai. Ir e, pirmininkė dar kai ką pasakysiu, kalbėdama apie Bulgariją ir Rumuniją. Mano nuomonė, būdžiamasis persekiojimas, e, nuteisimas yra svarbus dalykai, bet taip pat svarbu išieškoti ir neteisėtai pasisavintas lėšas. Aš dar noriu pasiteirauti ministro Kazančiuk. Štai ko, kada Rumunijos teisingumo ministerija ketina imtis veiksmų tam, kad būtų išieškotas nusikalstamų būdų įgytas turtas, juk tas turtas turi būti vėl gražintas piliečiams. Sure. It, it's written there, you're sitting on that. Jūs sėdite ant to, kas parašyta. Na, aš norėčiau pasiūlyti štai, kad teskime darbą, dirbkime pagal mūsų programą, pereikime prie Bulgarijos. Gerbiamas ministra, noriu Jums padėkoti. Esu tikra, kad e, Jūs ir kiti kolegos rasite vietos salėje ir klausysitės diskusijų. Ačiū visiems e, mūsų svečiams už tai, kad atvykote į šį klausimą. O dabar aš norėčiau prieki e, pasikviesti tuos svečius, kurie kalbės apie Bulgariją.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 Can we go ahead, please? Could we, could we please go ahead? Ar galime tęsti darbą, klausė pirmininkė. we are just, I'm sorry, but we, I see we are losing time, which... Mes tiesiog gaištame bereikalingai laiką, o jo lieka mums vis mažiau, todėl prašome užimti vietas arba eikite iš salės. Please. Our speakers. Kur mūsų pranešėjai? also wir erwachsene Menschen jetzt so ein Durcheinander machen können, wird mir immer rätselhaft sein, aber gut. Nesuprantu. Saugia žmonės, o elgiamės kaip vaikai, sako pirmininkė. Teskime darbą ir norėčiau labai šiltai pasveikinti Bulgarijos atstovus. Pone Dei dėja turėjo išvykti ir atstovaus jos padalinio vadovas iš generalinio sekretariato, kuris atsakingas už visą CVM pro Bulgarijo procesą, už jo koordinavimą. Todėl džiaugiuosi, kad jūs esate su mumis. Taip pat noriu pasveikinti Teisingumo ministro pavaduotoją bei poną Paldą kuris Bulgarijoje dirba patarėjų, ponė Zlatanova, buvusi teisingumo ministrė, o dabar es reikalų žinovė, Ruslanas Stefanova, kuris yra demokratijos tyrimo centro direktorius, bei Linka Toneva Metodėva, atstovaujanti Transparency International organizacijai. Taigi, kaip matote, klausimų daug Todėl prašyčiau visų laikytis nustatyto laiko reglamento. Pone Hrista, dabar jums. Na, pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijai už paramą, kurią ji teikia taikant CVM mechanizmą, nes CVM tikrai padeda Bulgarijai e, užtikrinti, kad jos teisminė sistema bus skaidresnė, geriau veiks ir bus pajėgi kovoti su korupcija. O kova su korupcija yra viena iš ES vertybių, kuri e, labai aktuali visiems. Bulgarijos nuomonė šiuo metu sutampa su visų kitų ES valstybių piliečių nuomonę. Per 90 procentų Bulgarijos piliečių mano, kad korupcija ir organizuotas nusikalstamumas bei Bulgarijos teisminė sistema susiduria su rimtomis problemomis ir yra korumpuota o sistema pati yra korumpuota. Tai nebejotinai yra rimta problema ir mes turime nemažiau rimtai su ją kovoti. Savo pasisakymę norėčiau trumpai pristatyti strategiją, kurią vadovaujamasi pertvarkant mūsų teisiminę sistemą, o strategija buvo patvirtinta praėjusiu metu gruodį. Vėliau parlamentas ją sausio mėnesį šiek tiek patobulino. Ir turiu pasakyti, kad ta strategija buvo patvirtinta konstitucinė balsų dauguma, tai yra 173 balsais. Ta strategija kūrė ir bandė gyvendinti trys vyriausybės. 14 metų ataskaitoje nurodyta, kad teisminės sistemos reforma, kuri buvo pirmiausia patvirtinta dešimtaisiais metais, turi būti atnaujinta ir patobulinta, todėl kad uh, buvo nustatyta labai daug įvairių naujovių ir a, senoji strategija nebėra tiek aktuali. Tai buvo padaryta, vadovaujantis komisijos rekomendacijomis, taip pat Europos taryba ir žmogaus teisų teismas pateikė savo rekomendacijas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką – toje strategijoje yra aštuonios horizontaliusios priemonės, kuriomis turi būti užtikrintas teismų nepriklausomumas, savarankiškumas ir sklandus veikimas. Bulgarija siekia motivuoti teisėjus, tyrėjus ir prokurorus sąžininkai atlikti savo darbą. Mes taip pat norime, kad būtų vykdoma šio laikinė baudžiamo, baudžiamojo persekiojimo ir apskaitai baudžiamoji politika, užtikrinanti ne tik, kad nusikaltėliai yra baudžiami, bet kad ir būt, kad yra saugomos mūsų piliečių teisės ir laisvės. 13 milijonų eurų yra skirta reformos, teisminės reformos įgyvendinimui Todėl atnaujintoje strategijoje, atnaujintai strategijai labai plačiai pritarta, nes daug naujų priemonių atsirado. Daug bus yra priemonių susijusių su e-teisingumu, su procedūriniu teisų įgyvendinimu, su pačios bylų nagrinėjimo sistemos tobulinimu, bei taip pat nemažas dėmesys skiriamas tyriejų ir regioninių teismų teisėjų mokymai. Be kita ko, mes turime patvirtinę ir veiksmų planą, kuris buvo parengtas reaguojant į pasiektus rezultatus. Running, no, sorry. Uh, Um, the... Aš matau, kad baigėsi man skiriamas laikas, todėl kiek sutrumpinsiu savo pasisakymą, sako kalbančioji. Turiu pasakyti, kad tikrai teisminės institucijas mes e, bandome visokiojopai stiprinti, kad jos būtų pajėgios kovoti su e, korupcija, o teisminės sistemos patikimumas turi būti užtikrintas ne tik teisiniu būdu, bet ir kitaip. Turi būti sistema, kuri neleistų kištis į teismų darbą jokių lygių. Ir ka reikia užtikrinti, kad teisėjai, kurie nulatos pažeidžia Elgesio kodeksą, būtų atitinkamai nubausti. Aukščiausio teismo kasacinio teismo teisėjai pasisako už tai, kad ir jiems būtų taikomos, taikoma bauda, jeigu, jeigu jie nusižengia. Aukščiausiasis teismas turi būti pertvarkytas taip, kad sprendimai dėl teisėjams skiriamų nuobaudų būtų priimami kolegialiai, o teisėjų toje kolegijoje pasėdžiaujančių atranka būtų iš, e, atsitiktinė. Mes taip pat norėtume, kad teisminės tarybos nariai būtų tiesiogiamai renkiami visuotinių susirinkimų metu slaptų balsavimu. Teisminė sistema turi būti tokia, kad galėtų veikti. Dabar teisminės sistemos reformos yra svarstomos teismuose, ir atitinkamuose teisminės sistemos struktūrose. Galvojama sukurti ir naujų vienetų, pavyzdžiui, imunitetinę tarnybą um, ir kitas. Dar vienas svarbus dalykas, kad dėka reformos teismai galės veikti savarankiškiau, patys reguliuoti savo darbą, o tai užkirs kelią kišimuisi į teisminės sistemos veiklą. Dar vienas dalykas tai yra teismų inspekcija. Valandžio antrą dieną išrinktas vyriausiasis pareigūnas ir mes manome, kad tai labai didelis pasiekimas. Dar dėl teismų reformos Šiuo metu mes bandome įvertinti apskritai visą baudžiamąją sistemą, baudžiamąją politiką ir a, įvertinus parengti šio laikišką baudžiamąjį kodeksą ir atitinka, kad baudžiamosios sankcijos būtų taikomos lankščiau, pakeičiant kai kuriais atvejais jas administracinėmis priemonėmis Teismų taryba per pastaruosius du metus labai daug dirbo kartu su vietos teismais. Nes buvo vienas aukščiausio teismo sprendimas uždaryti, panaikinti tiesiog vieną teismą e, vietinių lygių. Socialinių faktorių, kurie daro įtaką teismams. Analizė jau baigta ir dabar išvados pateiktos visuomeniai ir kitiems suinteresuotiems asmenims aptarti. Šių metų pradžioje buvo patvirtintas ir priemonių planas, kurios bus finansuojamos iš gero valdymo sistemos fondų, lėšų, fondo lėšų. Dar vienas dalykas, kad mes jau parengėme administracinio pažeidimų kodekso a, projektą, kuris leis sudaryti darnę sistemą ir praktiškai įgyvendinti ateisingumo idėją. Visi teisės aktai jų projektai bus viešai paskelbti dar šio mėnesio pabaigoje, tada prasidės jų vieša diskusija. Taigi um, visos teisminės sistemos grandis tokios kaip nepilnamečių nusikalstamumo kovos su nepilnamečių nusikalstamumo sistema ir kitos sudarys vieną darnę sistemą. Šiais metais buvo priimtas naujas kovos su korupcija įstatymas ir ypač daug dėmesio jame skiriame kovai su korupcija tarp aukštas pareigas užimančių pareigūnų. Kovos su korupcija sėkmė yra labai svarbi, nes jeigu politiniai, e, politika korumpuota, tai tada e, korumpuojasi, korupcija persimeta ir į žemesnius sluoksnius ir neįmanoma užtikrinti sąžiningų rinkimų. Prokuratūrų reorganizacija yra kita priemonė, kurios ketiname imtis, tačiau šioje srityje reikia mums sulaukti dar ir paramos, nes prokuratūra turi būti pajėgi tirti itin sudėtingus, painius nusikaltimus. Mes ketiname sukurti specialius skyrius, kurie tirs aukštas pareigas užimančių pareigūnų korupcijos atvejus bet bendrai visa sistema turi veikti. Teisingumo ministerija, vidaus reikalų ministerija, slaptosios tarnybos, prokuratūra. Mes taip pat norėtume, kad tie, kurie dirba slaptosiose tarnybose, įgytų geresnę kvalifikaciją. Todėl įreikalinga organizuoti mokymus. Organizuotas nusikalstamumas ir kova su juo. Kadangi trūksia laiko labai daug nekalbėsiu, bet pasakysiu, kad mes su vidaus reikalų ministerijame siekiame bendradarbiauti. Dabartinė vidaus reikalų ministrė tikrai yra stipri politinio pasaulio figūra ir pasiryžusi įgyvendinti reikalingą reformą. Neseniai Europos teisingumo Žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą vienoje byloje prieš Bulgariją. Ir tai padės mums geriau įgyvendinti kai kurios reformos elementus. Ačiū už dėmesį, aš pasitengsiu atsakyti jūsų klausimus. Ja, herzlichen Dank. Es war ein Parforceritt, aber es geht nicht anders. Herr Palder, bitte. Labai ačiū dabar e, žodis ponui Palderai. Ačiū pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad e, aš galiu pasidalinti savo patirtimi, sukaupta per 20 metų e, dirbant Bulgarijoje ir su Bulgarija. Bulgarijos žmonės yra ištroškę teisingumo. Nebuvo galima pasakyti tiksliau ir nebuvo tinkamesnio e, laiko e, pažangos ataskaitai pateikti. Jau buvo pateikta e, įvairių pažangos ataskaitų, jų, jų buvo pateikta keturios, jos buvo fragmentuotos. Na, o dabar Bulgarijos parlamentas e, e, vienbalsiai patvirtino teisingumo strategiją. Tai yra penktoji strategija ir e, tikrai yra daug tikimybių, kad ši strategija bus įgyventinta. Kodėl aš taip sakau? Pirma, tai yra naujovė, kad parlamentas vienbalsiai patvirtina teisingumo strategiją. Taip pat ši strategija yra politinės darbotvarkės e, pačiame viršuje. Tai reiškia, kad ne viena partija negali savo leisti neprisijungti prie šios strategijos. Reikia didesnio teisinio aiškumo. Teisinis aiškumas sukuria pasitikėjimą. Pasitikėjimas pritraukia investicijas. Investicijos e, skatina ekonomikos saugimą. E, ekonomikos saugimas mažina šalies išvykstančių perspektyvių darbuotojų skaičių. Ir e, tikrai atėjo pats laikas imtis ryštingų veiksmų. E, rimtoji e, Bulgarijos spauda yra tikrai nepatenkinta dabartinė situacija. Ir dar noriu pasakyti, kad dabartinis Bulgarijos politinis stabilumas uh, reiškia, kad atėjo pats laikas e, imtis veiksmų įgyvendinant septyniarių metų trukmės teisingumo sistemos reformą. E, partijos e, žino, kad jos neturėtų rizikuoti naujais rinkimais, dėl to politika turėtų išlikti stabili. Bet būkime realistai, pažvelkime ir į riziką. Pirmoji rizika. Uh, E, teisingumo reforma yra vidutinės trukmės laikotarpio projektas. E, reikia dabar imtis ryštingų veiksmų, o rezultatai bus pastebimi tik kažkada ateityje. E, žmonių kantrybė senka, jie nemato iš karto rezultatų ir nebetiki reformą. Tai čia didžiulė užduotis tenka teisingumo ministrui aiškinti žmonėm, kas vyksta. Toliau dar viena rizika - tai yra politinis elitas. E, ir nors politinis elitas ir patvirtino teisingumo reformą, bet yra tokių politikų, kurie net nekatino tos reformos įgyvendinti. Ir tikrai ne visą laiką padėtis yra viena reikšmė. Taip pat kai kurie politikai mano, kad tokia reforma netaip jau svarbi. E, kai kam kilo abejonių ir dėl reformos atitikimo konstitucijai. E, anksčiau buvo kreiptas į konstitucijos teismą. Konstitucijos teismas bet, bet kokias abejonės atmetė, bet vis tiek yra tokių politinių jėgų, kurios bando blokuoti teisingumo reformą. Yra ir tokių politinių jėgų, kurios uh, nenori e, teisingumo sistemos reformos, nes bijo prarasti dabartinę valdžią. 2012 metais e, e, jau buvo svarstomas įstatymas dėl neteisėtų būdų įgyto turto išieškojimo. Bet žinome, kaip, kas atsitiko. Uh, Aš vis dėlto manau, kad e, einama teisinga linkme gyventinant teisingumo reformą. Jau buvo atskirtos kompetencijos aukščiausioje teisingumo taryboje. Viena vertus buvo atskirtos teisėjų kompetencijos, antra, verta, antra vertus e, prokuratūros kompetencijos. Aš manau, kad e, reforma pavyko. Dabar e, generalinė prokuratura. Tai yra ta institucija, kuri 2014 metais e, pirmoji sureagavo į pažangos atsaskaitą. Ji e, parengė veiksmų planą, kuris buvo labai tiksliai gyventintas. Deja, pažangos ataskaita nebuvo svarstyta Bulgarijos parlamente, nes parlamentas tam nesurado laiko. Taip, taip, labai trumpai galėčiau pristatyti teisingumo e, reformą. O dabar einu prie korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo. Ataskaitoje apie bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą teigiama, kad yra rimtų temų, kurios nebuvo uh, sprendžiamos, rimtai sprendžiamos. Aš manau, kad tai teisinga išvada, bet reikia daryti skirtumą tarp kelių dalykų. E, visuomenė vis, e, dažniau supranta, kad korupcija nėra natūralus dalykas. E, reikia pasakyti, kad nemažai organizuotų nusikalstamų grupuočių atstovų netgi infiltravosi į Bulgarijos įvairias tarnybas ir Yra daug tokių nusikaltimų, kurie, ko gero, niekada nebus e, ištirti. Bent 200 tokių rimtų nusikaltimų yra. Dabar organizuotas nusikalstamumas e, e, elgesi subtiliau, plauna pinigus, bet tikrai dar daug ką reikia nuveikti. Aš norėčiau uh, palankiai atsiliepti apie muitinių institucijas, pasienio policiją, o taip pat ir e, nusikaltimų tyrimo tarnybas. Jos yra sudariusios priemonių katalogą, yra nustatyti griežti atrankos kriterijai ir e, privataus turto kontrolė, dėl to yra lengviau užtikrinti e, E, korupcijos riziką. Tarptautiniai ekspertai dar 2001 metais pasiūlė, kad reikėtų e, sukurti specialų e, tyrimų skyrių, kur dirbtų policijos pareigūnai ir prokurorai. Iki pat 2008 metų E, vyko diskusijos, vėliau paaiškėjo, kad e, buvo išvaistytos ES lėšos įgyvendinant e, SAPART programą. Ir tuomet generalinė prokuratūra buvo sukurtas specialus padalinys tokiems nusikaltimams tirti. Kol kas veikla nelabai sėkminga ir tam buvo keletas priežasčių, jos egzistuoja ir šiandien. Dėl finansinių e, nusikaltimų tyrimo iki pat 2012 metų nebuvo e, tinkamos koncepcijos ir taip pat e, buvo labai vangiai konfiskuojamas neteisėtų būdų įgytas turtas. Dėl e, tokio turto konfiskavimo iki po 2012 metų nebuvo tinkamo įstatymo. Įstatymas buvo patvirtintas 2012 metais, tačiau jis veikia labai ribotai. Ten yra e, numatyta e, ir riba 125 tūkstančiai eurų bet tai nėra tinkama riba. Taip pat e, e, neturime ir pakankamai personalo. Dar viena pastaba. Bulgarijoje, į Bulgariją vyksta daug įvairių komisijų, agentūrų, inspekcijų, e, tirti kaip yra kovojama su korupcija ir visos sako, kad net, nėra pakankamai gerai gyventintos visos priemonės, taip pat nepakankamai gerai keičiamas duomenimis tarp institucijų. Mes nuolat sakome, kad tyrimai vykdomi per nelik vėlai arba iš viso nevykdomi, nesimama visų priemonių, ir vis, neišsiaiškinama, kas slypi e, už e, nusikaltimų vykdytojų, kas viską organizuoja. Noriu pasakyti, kad teismai dirba, e, būdžiamieji procesai vyksta, bylos tikrai sudėtingos, svarstome sudėtingi E, klausimai ir kitose valstybėse narėse irgi tokie procesai nevyksta sparčiau. 2013 metais e, buvo panaikintas e, korupciją tyriantis skyrius. Jis buvo integruotas į vidaus reikalų ministeriją ir pervadintas. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Reikėtų e, e, sugriežtinti kovą su korupcija. Jų patvirtinta teisingumo strategija, e, ji puikiai nubrėžia gairias, kaip būtų galima keisti politinį klimatą šalyje. Ši strategija labai svarbi ir generaliniam prokurorui ir aš nusteikęs optimistiškai, aš manau, kad ši strategija pasiteisins. Labai ačiū uždėmesi. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Sprecherin, Frau. Labai ačiū. Toliau, pane Zlatanova, prašom, žodis jums 10 minučių. Geehrte Frau Gressle, uh, dear uh, members of parliament and, and guests, uh, dear Pane pirmininkė, prelegentai, mėly svečiai, jau aštuoni metai veikia bendradarbiavimo tikrinimo mechanizmas, turime ir maždaug 14 ataskaitų apie tai, kaip jis veikia ir aš norėčiau pažvelgti truputį atgalios. Visada gerai apsidairyti, pažvelgti atgalios ir e, palyginti dabartinę situaciją ne tik tai su to, kas buvo prieš mėnesį, bet kas buvo ir prieš dešimt metų. Aš e, kalbu apie plius minus dešimt metų reikalas tas, kad e, e, kaip ir daktaras Polderis kalbėjo apie dabartinę prokuratūrą, lygindamas ją su tą padėtim, kuri buvo prieš dešimt metų. Taigi ir jis ir aš e, puikiai atsimname būtą situaciją. 2003-aisiais Bulgarijos parlamento visos partijos sutarė dėl teismų reformos. O po trijų mėnesių dėrybinis skyrius dėl teisingumo ir vidaus reikalų buvo uždarytas ir atvėrė kelią pasirašyti stojimo sutartį. Nuo to laiko gražinė yra tai, kad e, visas e, teisingumo reformų strategijos rėmėsi ankstesnėje strategija. Kitaip sakant, e, ir dabartinė dabar remiasi 2010 strategija. Nuo 2003 pasiekta daug. Nepritariu tiems, kurie sako, kad bendarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas e, neatnešė rezultato. Atvirkščiai, aš sakyčiau, kad e, kitaip negu, pavyzdžiui, Europos tarybos mechanizmai arba komisijos naujosios priemonės, kaip e, rezultatų lentelė ir taip toliau, būtent šis mechanizmas yra prieinamiausias instrumentas priemonė ir e, noriu E, pasakyti, kad jo e, saistomosios e, saistomieji rezultatai nebus privalomi, nes po dviejų metų mechanizmas turėtų baigtis. Taigi, kas pasiekta? Dauguma iš teismų reformų buvo e, tinkamai gyvendintos, e, buvo padaryti pakeitimai trijuose kodeksuose. E, Bulgarijoje nebeliko problemos su teismų proceso trukme. Žmonės jau gali tikėtis pasiekti teisingumą per protingą laiką. Sukurta visiškai nauja institucinė struktūra ir teisinė struktūra, kuri reglamentuotų e, neteisėtų būdų įsigytą turtą. E, sukūrėme specializuotus teismus ir prokuratūrą organizuotiems nusikaltimams tirti. Sukurtos naujos kovos su e, korupcija e, struktūros, tame tarpe garsioji Borkor. Aš, e, ir kas svarbiausia, e, kalbant apie pasikeitimus, tai yra e, pačių teisėjų ir kitų teisėsaugos pareigūnų mentalitetas, nes visai neseniai parlamento narys valdančiosios partijos vicepirmininkas galėjo dar tapti teismo pirmininku. Beje, tas asmo yra gerbiamas e, teisininkas, bet ir, ir užima ombudsmeno pareigas, bet e, dabar tai jau nebebūtų įmanoma. E, nes e, dabar e, užimti tokius postus gali tik profesionalai. E, Kitas dalykas, e, kuris yra svarbus, e, yra tai, kad magistrato teisėjų profesinė organizacija įgyjo labai svarbių galių, priimant sprendimus susijusius su teismais, teismų sistema ir to dabar išvengti nebeįmanoma. Žinoma, jie kovoja už savo teisybę, argumentuoja, ne visi laikosi tos pačios nuomonės, E, organizacijų yra skirtingų, su skirtingomis nuomonėmis, bet e, vis tiek juos labai rimtai žiūrima, ko anksčiau nebuvo. Ką dar galėčiau pridurti apie bendrai kontekstą? E, žinoma, reikia pripažinti, kad ir ES nebe tokia, kokia buvo 2007 metais. Deja, matėme, kad kai kuriuose valstybėse nebūtinai e, Bulgarijoje, ačiū Dievai, buvo e, rimtų e, įstatymo viršinybės pažeidimų. Kalbant apie bendruosius rekomendacijų įgyvendinimus per visą mechanizmo gyvavimo laikotarpį. Aš esu apskaičiavusi, kad vidutinis laikotarpis įgyvendinant konkrečią Mm, rekomendacija yra šiek tiek didesnis negu pusantrų metų. Tai beje labai įdomu bandyti apskaičiuoti, kiek ilgai užtrunka įgyvenimas. Kodėl taip ilgai? E, dvi priežastys visų pirma. E, daugeliu atveju e, prireikia mm, įstatymų pakeitimų, norint kažką pakeisti jautriuose sektoriuose. Na ir, savai suprantama, parlamento nariai puikiai žino, kiek daug užtrunka, norint pakeisti įstatymus. Na ir kartais e, tas e, vilkinimas atsiranda dėl to, kad nėra pakankamai viešumo ir išaiškinimo, ką viena ar kita rekomendacija reiškia. E, kai žiūrite į. E, problemas keliamas ataskaitose, tai maždaug savaitę užtrunka, kol e, yra išanalizuojamos e, tos rekomendacijos, o paskui jau prasideda diskusija, kaip tas rekomendacijas įgyventinti. Deja, e, Bulgarijoje daugelis iš tų rekomendacijų yra labai politizuojamos, politinių partijų panaudojamos vidinės politikos tikslai ir tai neprisideda prie pažangos. Galiu patikinti jūs, kad e, bet kuriuo e, metu, bet kuri politinė partija gali atsidurti valdžioje, tad e, teks tokiu atveju gyvendyti tas reformas, kurias prieš kelis mėnesius ji buvo kritikavusi. Mano manimu, 2015 metų ataskaitoje yra dvi labai svarbios rekomendacijos. Pirmoji, kuri, tiesą sakant, ir nėra rekomendacija, o komisijos vadinta mm, pastaba ar pastebėjimu, kuris sako, kad reikia keisti politinę kultūrą ir užtikrinti kad e, šios problemos išliktų darbo tvarkės viršuje ir kad prioritetas turėtų būti konsensuso formavimas. Kodėl yra tai svarbu? Labai gerai, kad parlamentas prieimė teismų strategiją. Džiaugčiausi, jeigu klyščiau, bet e, manau, kad neturime politinio sutarimo dėl teismų strategijos Bulgarijoje. Yra politinis sutarimas dėl to, kad kažkas turi keistis, netgi kas turi keistis platesnė prasme. Tačiau, sutari, tačiau politinio sutarimo čia dar nėra. E, prieš savaitę matėme to įrodymą, kai e, valdančiosios koalicijos dvi partijos pateikė labai smulkmeniškus pakeitimus įstatymui dėl teismų. Ir tie pakeitimai labai skiriasi nuo to, ką siūlo vyriausybė. Taigi skiriasi nuomonės, kaip pasiekti bendrai pripažįstamus tikslus. Aš manau, kad prieš e, teikiant įstatymą vyriausybė dar kartą turėtų pasikonsultuoti ir pažiūrėti, koks yra sutarimo lygis. Kitaip nei viena reforma nebus tvari, bet, koks, e, e, bet kokia kita dauguma parlamente gali teikti vėl kitokius pakeitimus ir kitas išvadas ir kitokį įstatymą reforma gali būti tvari ir ilgalaikė, jeigu pasiekiama e, tam tikra sutarimo kritinė masė. Antraip, e, juos įgyventi bus neįmanoma. Dėkui. Labai ačiū. Manau, kad gerai suprantame, ką jūs norėjote pasakyti, nes e, per pastarosius porą metų apie tai kalbėjo ir audito teismas. Toliau ponas Stefanovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pateikiau savo kalbą raštu, todėl apsiribosiu dabar tais dalykais, kurie gali kelti klausimų. Ir, pavyzdžiui, Vienas iš klausimų yra, ar CVM mechanizmas, jeigu bus taikomas kitoms besirengiančios narystėje šalims, turėtų būti susijęjimas su tam tikrais reikalavimais, kaip pavyzdžiui ES fondų panaudojimas. Trumpai. Norėčiau <clears throat> pasakyti, ką aš ir mano organizacija nuveikėme per pastaruosius 20 metų. Nuo 1997 metų mes įsitraukėme į kovą su korupcija Ir tada tai tikrai buvo sudėtinga, nes neturėjome nei duomenų, nei išteklių. O dabar tai yra milijardinė jau industrija, taip sakant. Ir komisija mes naudojamės įvairiais būdais. Pirmiausia, tai 23-24 skyriai, dėl kurių turi dėrėtis visos stojančios šios valstybės, yra rengiama atskira kovos su korupcija ataskaita Ir norėčiau priminti, kad e, vakarų Balkanuose 30 e, ne visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų teikia duomenis ir tai leidžia mums patikrinti šalis kandidatas, jis, pavyzdžiui, Kroatija su Bulgarija ir Rumunija. Ir man labai pasisekė, kad e, tapau narių vienos tyriejų grupės, Viename projekte mes ką tik komisijai e, pateikėme savo išvadas dėl korupcijos sąsajų su ES fondais. Mes surinkome pačią naujausią informaciją ir duomenis. Turiu štai ką pasakyti. Pirmiausia, man atrodo, CVM mechanizmas, ir mes tą visada sakėme, yra labai tinkama priemonė nes trečiojo ramščio srityje tokiu būdu buvo galima susijęti tris reformas tarpusavyje. Ir Bulgarija, aš manau, tai padarė labai neblogai per eilę metų. Kitas klausimas. Kada reikia ką daryti? Ir nors e, pona Makovei gali patvirtinti, kad bulgarai labai nori pasiekti gerų rezultatų ir um, aš manau, kad um, teisingumo ministrė, jeigu ji toliau liks politikoje, gali padėti tų rezultatų pasiekti. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime, kaip keitėsi vidurio rytų Europą per 15 metų ir palyginsime su pasikeitimais JAV, Pietų Korejoje ar kitur, tai tada uh, turėsime kai kuriuos faktus neišvengiamai pripažinti. O pripažinti reikia štai ką. Kova su korupcija yra ilgalaikis procesas. Per naktį nieko nepasieksi. Dabar kokie rezultatai Bulgarija? Kokių rezultatų Bulgarija pasiekė? Labai įvairių turiu pasakyti. CVM mechanizmas leido dirbti įvairiai. Jeigu CVM anksčiau reiškia tik tai tam tikrą rinkinį priemonių, kurias mes siūlėme taikyti gerokai anksčiau, tai jeigu būtų remiamasi visais tais standartiniais rodikliais, tai tada Bulgarija Bulgarijai būtų tikrai uždegta žalia šviesa ir jinai nepriklausytų trijų labiausiai korumpuotų šalių grupiai. Jeigu mes palyginsime Bulgariją, Rumuniją ir Vakarų Balkanų šalis, tai pamatysime, kad stojimo metu Bulgarija ir Kroatija buvo o, tojame pačiame lygyje. Jeigu pažiūrėsime, ką pasiekė institucijos ir ko nepasiekė ir kodėl Bulgarija dar iki šiol labai yra rimtai prižiūrima komisijos ir a, kodėl Bulgarijai pasisekė labiau, tai pamatysime, kad didžiausia problema yra politinės valios stoka vykdyti teisingumą pačiu aukščiausiu lygiu, kovojant su korupcija. O ką galima padaryti? kad padėtis pasikeistų. Aš manau, kad jeigu mes pažiūrėsime, kaip buvo vykdomas CVM ir kokie yra rezultatai, tai pamatysime, kad labai įvairių veiksnių susijimas su CVM, tokių kaip stojimas į Šengeno sritį, gerų rezultatų neduos. Ir nors 2008 metais Bulgarijai buvo išaldytos skirtos lėšos, tai nedavė labai um, gerų rezultatų pačiai Bulgarijai, kovojant su korupcija. Aišku, tai padėjo pagerinti ES fondų lėšų valdymą, bet um, nebūtinai davė gerų rezultatų, kaip aš jau sakiau, pačiai šaliai. Taigi Kai kalbame apie kovą su korupcija, rezultatai gali būti gana įvairūs. Ir norėčiau Jums pateikti keletą skaičių, kurie viešai dar nebuvo paskelbti. Rodona vėliavėlė, kad ES skiriamos lėšos bus panaudotos korupciniams tikslams, tai tikimybė tokiu atveju Bulgarijoje yra gerokai mažesnė nei kitos procesą kai kuriuose valstybėse. Kalbant apie CVM ir kitų veiksnių sąsajas, tai dera pastebėti, kad CVM yra labai rimtas politinis argumentas paprastai ir komponentas veiklos, nes nurodomos, nes tai yra viena iš keturių komisijos siūlomų priemonių, bet to jinai leidžia užčiaupti burnas um, stiprėjančiam euroskeptikų stiprėjančiai euroskeptikų stovyklai. Dar vienas dalykas, dažnai Bulgarija vertinama kaip antra rūšė šalis, todėl kad jinai nėra Šengeno šalis, bet komisija taip nevertina, nes Bulgarija labai neblogai vykdo komisijos rekomendacijas. Ir mano nuomonė, pats CVE mechanizmas yra labai sudėtingas. Yra objektyvių rodiklių, kurios nustato komisija, yra politinių dalykų, bet CVE mechanizmas vienaip ar kitaip tikrai tinkama priemonė, kurios nereikia ateityje pamiršti. Viskas, kita vertus, priklauso nuo reformų masto. O kai galima būtų geriau taikyti CVM mechanizmą? Ar reikėtų jį pritaikyti kitoms šalims kandidatėms? Jeigu pasižiūrėsime, kas, koks yra dabartinių 23-24 skyriaus turinys, nes kažkada tai buvo vidaus reikalų skyriai, kai dėrėjosi Rumunija ir Bulgarija. Tai pamatysime, kad tai, kas yra dabar 23-24 skyriuje, labai panašu į CVM mechanizmo turinį. Aišku, yra tam tikrų techninių detalių, kurios skiriasi. Kai Kroatija stojo, ji buvo vertinama daug griežčiau negu Rumunija ir Bulgarija atitinkamų stojimo metu. Tačiau aš drįstu teikti, kad yra galimybė CVM paversti nauja visoms narystės siekiančioms šalims taikytina priemonė. Bet tam, kad CVM būtų įgyvendinta, tam, kad kova su korupcija būtų įgyvendinta, reikalinga rimta politinė valia. Ir tą aiškiai sako komisija. Turiu pasakyti, kad e, kai komisija užima griežtą poziciją, ne visada tai patinka stojančiosioms valstybėms narėms, jos purkštauja, ar tai yra normalu. Dar vienas dalykas. Aš manyčiau, kad CVM mechanizmas – turėtų tapti pagrindu kažkokio e, nepriklausomai veikiančio pilietinės visuomenės vertinimo mechanizmų. Kitas dalykas. Aš manau, kad reikia, kai kalbame apie lėšų panaudojimą, kalbėti ne tik apie sankcijas, kada lėšos yra netinkamai panaudojamos, bet taip pat reikia galvoti ir apie paskatų sistemą, kuri užtikrintų geresnį tų lėšų panaudojimą. Aš manau, kad gal Bulgarijai ir Rumunijai vertėtų suteikti papildomą konsultacinę pagalbą. Taigi, jeigu mes dabar palyginsime Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, pamatysime, kad jeigu Bulgarija, Rumunija labai kritiškai vertinamos, dažnai kritikuojamos, visgi Bulgarijai pavyko pasiekti pakankamai rimtų rezultatų. Ačiū. O toliau ponia Tonava Metodieva. Ačiū ponia pirmininkė. Norėčiau štai ką pasakyti. Prisiminkime, kad gyvename tais laikais, kai ES susiduria su globaliniais iššūkiais, kurie kelia, ko gero, grėsmę mūsų pamatinėms vertybėms. O tai reiškia, kad kyla grėsmė atstovaujam, atstovavimo demokratijai, teisės viršenybei. Mes taip pat gyvename sąlygomis, kai rinkos ekonomika bando pakeisti oligarchų ekonomiką. Aš priklausau skeptikams. Jeigu pažiūrėsime palyginamuosius duomenis, tai nei padėtis labai pagerėjo, Bulgarijoje, nei pavyko Bulgarijai pasiekti rimtos pažangos per pastaruosius aštuonerius metus. Nuo 7 iki 14 metų šešėlinė ekonomika sudaro apie 30 procentų visos ekonominės veiklos. Konkurencingumas, veikimo laisvė labai silpnos, o žiniasklaidos laisvė gerokai sumažėjo ir beveik trešdalis bulgarų galvoja, kad e, šalis susiduria su labai rimta korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo problema. Ir faktiškai niekas nesikeitė per pastaruosius aštuonerius metus. Transparency International nuolatos skiria Bulgarijai e, vietą tarptų šalių, kurios yra laikomos labiausiai korumpuotomis valstybėmis Europoje. Taigi, negalime sakyti, kad Bulgarijai viskas pavyko iki šiol. Dar ne. Mūsų galva tiesiog tikrai nematome tikros pažangos. Kodėl taip yra? Na, pirmiausiai gal noriu pasakyti, kad esu kad tvirtai tikiu, jog Europos Sąjungos svertai naudojami tikrai paskatino Bulgariją rimtai imtis reformų. Ir kita vertus, TVE mechanizmas galėjo duoti daugiau naudos. Aišku, pats mechanizmas nėra tobulas, kaip nėra, kad tobulos ir Bulgarijos institucijos bei opozicijos veikimas. Manau, kad um, galima šią priemonę kiek pakeisti, pertvarkyti, kad būtų pasiekta daug didesnė pažanga. Ir pirmiausia, todėl noriu pasakyti, kad teisės viršenybės problema Bulgarijoje nėra tokia jau paprasta. Tai yra sisteminė problema ir norint ją įspręsti reikalinga tinkama sprendimo būdų metodika. Kitas dalykas, kad nuo pat pradžių, kai buvo pradėtas taikyti CVM mechanizmas, jo poveikis buvo pervertintas – Yra istorinės, yra kultūrinės, yra kitos problemos Bulgarijoje, dėl kurių korupcija giliai įsišaknyjo. Ir todėl CVM taikymo priepti reikia labai rimtai panalizuoti. Aš manau, reikia labai atidžiai panalizuoti ir įvertinti tris reiškinius, kurie tarsi nesusiję tarpusavėje. Tai nusikalstama ekonominė veikla, šešėlinė ekonominė veikla politinis pasipriešinimas. Ir jie e, yra tie svarbus elementai, jeigu mes norime labai gerai suprasti, e, su kuo susidurėma. Nes trečiasis elementas yra neviešai vykdoma politika. Dar vienas dalykas. Pluralistinė demokratija automatiškai nepakeitė politinės valdžios e, veikimo būdų po komunistinėse valstybėse. Priešingai, politinės partijos, kurios turi atstovauti piliečiams, sistemiškai, neteisingai naudojasi valstybės mechanizmų ir todėl atsiranda tokie reiškiniai kaip nepakankamas politikos skaidrumas. Ir aš manau, kad tai labai rimta problema, kurią reikia toliau nagrinėti. Ta turi daryti ir Bulgarijos vyriausybė, ir ES institucijos. Taip pat aš manau, kad reikia atsikratyti diplomatinės kalbos, kuria viskas dangstoma. Viską reikia įvardyti tinkamai. Nes ta diplomatinė kalba ir tas žodinis skydas neleidžia mums pamatyti tikrosios korupcijos Bulgarijoje prigimties ir jos priežasčių. Dar kita vertus, CVM gali tapti priemonę, kuri naudojama politiniams tikslams pasiekti. Ir nebūtinai tie politiniai tikslai sutampa su piliečių, ES piliečių lūkesčiais. Dar vienas dalykas, trečias dalykas. Mes turime labai atidžiai vertinti uh, įvairios išvadas ir rekomendacijas. Svarbiausia užtikrinti veiksmų darną ir nuseklumą, nes labai pavojinga. Tai, kad kartais kai kurios rekomendacijos yra įvykdomos, įvykdomos ir kai kurios reformos, ar tai būtų techninės, ar procedūrinės, ar kitokios, bet tikrųjų tikslų pasiekti, tos reformos neleidžia. Todėl visi tie veiksmų planai, strategijos, viskas yra labai gerai, bet dėja pačios padėties jų įgyvendinimas nepakeičia. Ir galiausia CVM mechanizmo veiksmingumas. Man regis CVM turi būti taikomas ten, kur jis geriausiai tinka. Tai būtų politinis elitas ir pilietinė visuomenė, patys Bulgarijos piliečiai, jiems reikalingas CVM mechanizmas. Tam, kad Bulgarijos įtvirtintų teisės viršenybę, reikia sistemiškai dirbti, sistemiškai veikti. Be to, visi susiję subjektai Bulgarijoje turi prisimti atsakomybę Ar tai būtų nevyriausybinės organizacijos ar politinės organizacijos. Ir tik dėja 2012 metais CVM ataskaitoje buvo padaryta labai konkreti, buvo pateikta labai konkreti rekomendacija tokio pobūdžio. Būtent rekomenduota įtraukti pilietinę visuomenę į CVM mechanizmą, mechanizmo įgyvendinimą. Jeigu norima pasiekti gerų rezultatų, todėl aš sakyčiau, kad išanalizavus ir procedūrinius dalykus, ir kitus elementus, tikriausiai nepakankamai buvo visgi įvertintas tas vidaus pasipriešinimas reformai ir CVM mechanizmo taikymui. Todėl, kad taip atsitiko todėl, kad uh, ES irgi patyrė spaudimą, spaudimas buvo daromas įvairių lygių, kita vertus neegzistuoja tokių mechanizmų Bulgarijoje, kurie leistų teismams veikti veiksmingai, rezultatyviai ir užtikrinti tikrai teisingumą. Todėl nuolatos yra trypčiojima žingsnis pirmin, žingsnis atgal ir dažnai netgi, e, sakyčiau, pasireiškia politinio huliganizmo apraiškos. Todėl labai rekomenduočiau balsuoti už pasirinkti naują požiūrį, kuris leistų pakeisti partnerystę pagal CVM mechanizmą tiek vidaus, tiek išorės atveju. Na, dar kitas dalykas, kad galima partnerystė turėtų būti pirmiausia kruopščiai išanalizuota ir pagalvota, kokia tai galėtų būti partnerystė, koks galėtų būti jos turinys, kad įsitvirtintų teisės viršinybė. Mano galva, toks naujas požiūris turėtų remtis tarpusavio atsakomybę, tai yra tiek Bulgarijos, tiek Europos Sąjungos, turėtų remtis aukšto lygio žiniomis, e, konceptualumu, kovos su korupcija ir, aišku, reikėtų atsisakyti dviprasmybių bei politiškai teisingos leksikos, diplomatinės leksikos vartojimo. Ir dar vienas dalykas, labai svarbu įtraukti visuomenę, piliečius į šį procesą kuo plačiau. Ačiū. Ja, Labai ačiū ir norinčių pasisakyti visų pirma kolega Pirinski, prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. ir dėkoju visiems, kurie šiandien kalbėjo. Manau, kad yra svarbu objektyviai ir teisingai įvertinti, apie kokią problemą kalbame ir kiek ji yra gili, kalbant, pavyzdžiui, apie korupciją. 2014 m. kova su korupcija ataskaita sako, kad 76 procentai visų europiečių mano, kad jų šalyse korupcija yra plačiai paplitusi. Bulgarijos atveju 40, 84 procentai, Rumunijos 93 procentai. E, kai kuriuose ES teigėjus steigi, juose e, tas skaičius artėja prie 100 procentų ir daug kur skaičius didesnis negu kad Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tad išskirti Bulgariją ir Rumuniją kaip du specialius atvejus, kuriems reikia taikyti specialias priemonės, yra blogas sprendimas eiti einant į priekį. Nes iš to, ką išgirdome, tai sukelia padidėjusią politinę konfrontaciją. E, tuo tarpu, kaip sakė pastarėjai kalbėtojai, e, reikia sutarimo, kurį jūs pavadinote partneriu, e, reikia sutarimo, kad kova su korupcija atitinka piliečių lūkesčius ir reikia, aišku, paneigti nuomonę, kad viskas, kas buvo praeitie, buvo labai blogai, o dabar viskas yra jau balta. E, antra vertus, reikia pripažinti, kad yra tam tikrų žmonių, kurie sabotuoja vieną ar kitą priemonę. Atsižvelgti visą tai ir į kokia koks galėjo būti mm, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo vaidmuo apskritai, reikia pripažinti, ir apie tai kalbėjo ir ponė mm, Dei, kad padėtis evoliucionavo. Ir e, tai rodo ir kovos su korupcija ataskaita, ir, ir e, ten numatytos procedūros, ir tai rodo taip pat ir specifiniai e, kiekvienos atskiros valstybės mechanizmai per pastarosius tris metus nuo 12 e, metų ataskaitose teikiama e, konkrečios rekomendacijos pradžioje 12 metais šešiom šalims, o vėliau jau 12 šalių, kur sakoma, kad jų teisminės, e, teisminės sistemos turi trūkumų Taigi iš tų 12 e, Bulgarija, e, Bulgarija ir Rumunija sudaro tik tai dvi. Na ir e, jeigu galvosime, kad būtent tos dvi valstybės yra prastesnės ir kad jos labiausiai kenčia nuo tos problemas ir, ir atsisakius tokio požiūrio ir, ir, ir ėmus taikyti aktyvų požiūrį iš komisijos ir iš partnerių pusės, reikštų visų pirma pasikeitimą geriausią praktiką, panalizavimą, kodėl vieni dalykai suveikia, kiti ne. Ir mano manimo tai būtų veiksmingiausias būdas tiksmingiausia, teising, teismingiausias metodas, sprendžiant realią realią problemą. Tai ir tai būtų tinkamiausias būdas tiek e, užtikrinant žmogaus teisų apsaugą, tiek verslo klimatą ir kitus dalykus. Visa tai be jokios abejonės e, yra e, principai, su kuriais niekas nesiginčia. Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponė Dei, kai buvo kalbama apie tai, kur svarstomi šie klausimai. Ir jie atsakė, kad bendrųjų reikalų taryboje. E, e, kalbant apie Bulgariją, pavyzdžiui, niekas nesako, kad kai kalbama apie biudžeto subalansavimą ar viešąją skolą ar e, ekonomikos stabilumą, niekas nesako, kad Bulgarija e, šią prasme yra kažkokia išskirtinė e, valstybė. Reikalas tas, kad nuo 96 metų Bulgarijoje veikia valiutų taryba tai ir tai yra sukėlusių labai didelių socialinių problemų. E, e, atsirado tokia aplinka, kurioje korupcinė praktika turi labai geras sąlygas vešėti. Tad e, visada reikia neužmiršti, koks gali būti poveikis e, socialiniai situacijai. Pone Dei taip pat e, sakė, kad šis mechanizmas atsirado kaip dalis stojimo, stojimo mechanizmo. Bet šio mechanizmo uh, galiojimo laikas jau baigėsi ir dabar jau laikas naudoti kitą mechanizmą. Na ir žinoma, sąsaja su Šengenu yra visiškai nepriimtina, e, nepriimtina ir komisija turi drąsiau rodyti pirštų į tuos, kurie būtent taip elgesi. Dėkui, e, reikia laikytis dviejų minučių pasakymo laiko, mėly kolegos. Dėkoju, ponė pirmininkė. 14 metų vasario mėnesį mm, Europos komisija pateikė mm, pirmąją ataskaitą apie korupciją Europos Sąjungoje, o kovo mėnesį pristatė pasiūlymą dėl įstatymų viršenybės. Tos dvi iniciatyvos siekia pademonstruoti, kad e, yra nepriimtina, jeigu e, valstybės naros, narės e, savo tikslams e, siekia pajungti institucijų veiklą ir, ir kad e, Bulgarijos ir Rumunijos atveju taikomi dvigubi standartai. Reikėtų kad visoms valstybėms narėms e, būtų taikomi tie patys e, standartai, vyktų dialogas, kuris remtųsi faktas ir e, atsižvelgtų į valstybių narių specifiką. Aš norėčiau paklausti komisiją štai ko. Ar šis dialogas pakeis bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą ir kai, ką pasakytumėte apie, apie ES ataskaitas apie korupciją? Ar e, komisija ir toliau jas publikuos? Tokiu būdu pamatysime bendrą įvaizdą ir e, tada dėmesys e, nukryps nuo Bulgarijos ir Rumunijos. Tų valstybių narių piliečių dėmesys turėtų būti e, e, nukreiptas e, teikiama, teigiama linkme. Aš kalbėsiu bulgariškai ir e, noriu štai ką pareikšti. Prieš būdamas e, e, prieš didžiuodamasis e, tuo, kad esu europietis ar bulgaras, aš e, noriu didžiuotis tuo, kad esu objektyvus. E, reikalas tas, kad nėra jokio teisinio pagrindo Bulgarijai ir Rumunijai taikyti bendarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Bulgarijai tenka mažiau kaip 2 procentai klaidų lygio, kai eina kalba apie regioninį finansavimą. Tuo tarpu ES vidurkis yra 7 procentai. Pagal e, Europos audito e, rūmus tai sudaro mažiau negu e, kad 0,3 procentai E, kitaip sakant, mažiau kaip 0,6 procentų finansavimo e, yra rizikingas finansavimas, tuo tarpu mm, ES vidurkis yra daug aukštesnis. Taigi e, sistemos veikia ir kovos su sukčiavimu veiksmingumas taip pat kyla. Tai yra antra medalio pusė, kolegos ir aš norėjau tai būtinai paminėti. Izložinti komentarai. Gerbėmiai kolegos, <clears throat> ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pranešėjams už įdomias mintis. Mano mintis labai panašiai ta, kurią kolega Novakovas išdėstė. Tikriausiai todėl, kad mes dirbame tame pačiame komitete ir esame kompetitingi analizuoti ES lėšų panaudojimą. Mūsų diskusija šiame kontekste, todėl mangi skamba kiek keistokai. Korupcija. ES fondų panaudojimo klaidų lygis yra pakankamai aukštas, mes jį nagrinėjome. O čia visai kitas reikalas. Ir tarsi viskas gerai. Bet kokios valstybės politinė klasė dažnai yra negerbiama. Tuo labiau, kad nepriimta kalbėti apie atsiradusius naujus diktatorius ir panašius dalykus, visi kalbame tik tai apie rinkimus, apie tai, kad parlamentas yra renkamas ir taip toliau. Mes patys esame išrenkami, todėl gal reikėtų pagarbiau kalbėti ir apie valstybių renkamus politikus. Negalima vertinti politikų kaip potencialių nusikaltelių. Jeigu jau o, taip įvykdytas nusikaltimas, tai nebejotinai reikia apie tai aiškiai ir kalbėti. Noriu padėkoti beje poniai Zlatanovai, kuri tokią retrospektyvą pateikė ir mes dabar geriau įsivaizduojame, kaip kūrėsi ir plėtojama buvo sistema ir kaip stumėsi į priekį reformas. Nekalbėsiu apie kitos dalykus, nes jie nepatenka į mūsų kompetenciją. Pirmininkė nutraukė kalbantį. Aš e, e, e, irgi save įsitraukiau į kalbėtojų sąrašą, nes irgi turiu ką pasakyti. Aš galvojau apie tai, kaip būtų galima geriausiai padėti Bulgarijai. Aš nemanau, kad mes padėtumėm Bulgarijai, jeigu reikalautumėm panaikinti šį mechanizmą. Štai, e, jums dvi minutės, e, e, nekalbėkite ilgiau, paskui pasisakys ministrė. Aš tai взема повод от последните думи, които чух. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti E, jūsų pradėtą mintį ir norėčiau padėkoti Monikai už jos ryštą ir atsidavimą. Ji laikosi teisingos minties dėl e, mechanizmo tesimo. E, mechanizmas kol kas dar net nešia tų rezultatų, kurios galėjo atnešti, nors pasiekti rezultatai yra tikrai geri. Bulgarijoje niekas neskaito tų metinių ataskaitų. E, pradžioje situacija buvo e, kitokia, buvo pradėtos politinės diskusijos, bet e, tos senos dienos jau seniai praėjo. Dabar mes žvelgiame į ateitį žvelgime į tuos teisės aktus, kurie skirti kovai su korupcija ir e, organizuotų nusikalstamumu. Prieš porą metų buvo pristatyta labai didelės apimties ataskaita. Ir ten buvo kalbama, kad e, šie nusikaltimai, ši veika e, egzistuoja visose valstybėse narėse. Mes negalime uh, E, tikėtis įveikti šių nusikaltimų, jeigu dirbsime vieni. Mes norime bendradarbiauti ir su Europolu, ir su kitomis institucijomis, ir noriu pabrėžti, kad nei viena šalis, dirbdama viena, negali pasiekti puikių rezultatų. Taigi aš manau, kad šiandien mūsų pagrindinė siunčiama e, žinia turėtų būti štai kokia. Turėtumėm rasti būdą, kaip ir toliau e, e, tęsti šį mechanizmą ir kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Kartais komisija e, sako skirtingus dalykus. Vienos priemonės yra labai vertinamos, kitos priemonės paskui yra kritikuojamos Aš anksčiau esu teiravęsis, kad, teiravusis, kada bus baigtas taikyti šis mechanizmas, bet likščiau niekada nesu išgirdusi iškaus atsakymo. Ačiū. Na, aš nepastebėjau, kad konkrečiai man ar ministerijai būtų pateikta klausimų. Parlamento nariai pasidalino bendro pobūdžio pastabomis. Uh, Bet kokiu atveju pasakysiu už tai, ką man atrodo, kad bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas Bulgarijai dar yra reikalingas. Mes tikrai norėtumėm, kad mechanizmų būtų nustota naudotis tada, kai mes būtumėm pasiruošę tam, kai busime įvykdę visus kriterijus. Šis mechanizmas turėtų būti paverstas bendradarbiavimo ir paramos Bulgarijai priemonę vietoj e, to, kad būtų e, tikrinimo ir kontrolės mechanizmo. Komisijon generalsekretariat, Sie sollten. Nekartą buvo adresuota komisija, tai gal komisija galėtų pasisakyti, aš prašau visų kalbėti trumpai, nes kitaip nespėsime baigti darbą iki pusės septynių. Thank you very much. Ačiū pirmininkė, dėkoju už sutiktą galimybę sureaguoti į kai kurias pastabas, kurios buvo išsakytos diskusijų metu. Visų pirma, pasakysiu štai ką. Dėl to, per kiek laiko yra e, gyventinamos rekomendacijos. Kaip kad sakė generalinė sekretorė, e, iš tikrųjų mes kalbame apie e, ilgo laiko tarpio e, trukmės reformas. Reikia laiko tam, kad tos reformos atneštų rezultatų. Viskas užtrunka tikrai nemažai laiko, kol susitariama, kol įgyvendinamos idėjos. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl nacionalinių lygmenių irgi viskas užtrunka, kol procesas įsibėgėja. Toliau. Dėl bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo struktūros. Mes e, siekiame, kad būtų dirbama sąžiningai, Kartais šis mechanizmas yra laikomas pernelik neutraliu, bet mes vadovavomės tam tikrais konkrečiais parametrais, e, kurdami mecha šį mechanizmą. Mes tikrai visą laiką siekiame, kad būtų paisoma tų nustatytų parametrų. Ir Tikrai norėjome, kad šis mechanizmas būtų aiškus, kad jo galėtų naudotis ES valstybės narės. Tikrai visą laiką bandėme į tai atsižvelgti. Jeigu kalbame apie europinį kontekstą, tai dar noriu pasakyti štai ką. Mes vadovaujamės teisės viršenybės principu. Jis taikomas ir bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmai. Tikrai yra sunku pasakyti, kad vienu mechanizmu yra tarsi bandama pakeisti kitą mechanizmą. Jie gal labiau vienas kitą papildo, Aš dar norėčiau pakartoti tai, ką pasakė Europos komisijos generalinė sekretorė, pasisakiusi anksčiau. Iš tikrųjų, šis mechanizmas turi teigiamą poveikį. Niekas, ko gero, netvirtintų priešingai. Mus tikrai labai padrasino tas faktas, kad ir Bulgarijos, ir Rumunijos piliečiai irgi pritarė šiam mechanizmui. Ačiū. А, аз ще говоря на български този път. А, съвсем кратко заради времето искам да добавя две неща, които... А... Šio kartą kalbėsiu bulgariškai, trūksta laiko, tad aš tik tai dvi mintis pasakysiu. Neturėjau jas išdėsyti savo pristatymę. Esu teisininkė ir skirtingai nuo daugelio kolegų čia man atrodo, kad nepriimtina yra matuoti kovą su korupcija komisija, pasinaudojant e, statistiką apie nubaustus politikus, nuteistus politikus. Reikalas tas, kad korupcija net neturi susivesti į tai, kiek aukštų pareigūnų, politikų ar įmonių vadovų yra nuteista. Kovos su korupcija rezultatas yra korupcijos sumažinimas, visuomenės išlaisvinimas nuo korupcijos ir skaičiai čia nieko dėti. Paldo, bitė. Panas Palder, prašom. Aš norėčiau pritarti nuomoniai, kad reikia ir toliau teikti ataskaitas apie bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą Šis mechanizmas Bulgarijoje vertinamas labai rimtai, reaguoja ir spauda. E, šis mechanizmas tikrai yra naudingas kovojant su korupcija. Šiuo metu yra susiklostas palankus politinis klimatas Bulgarijoje ir aš tikrai manau, kad reikia ir toliau mechanizmą vykdyti šio mechanizmo reikia, e, e, to tikisi ir piliečiai. Reikėtų visų pirma išsiaiškinti, e, kokios yra korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo priežastis, tai labai svarbu, bet ne apie tai reikėtų kalbėti bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo pažangos ataskaitoje. Labai ačiū. Ponas Stefanov, prašom. Okay. Um, just a minor. Nedidelė pastaba. Gal aš pritariu Bulgarijos atstovams, kad nėra faktinės sąsajos tarp visų tų klausimų ES fondų valdymo ir CVM konkrečiai. Nors sakyčiau, kad CVM tikrai padėjo patobulinti Bulgarijai Europos Sąjungo, iš ES gaunamų lėšų tvarkymą. Nepamirškite, kad politinis teisėtumas, ekstremizmo gimimas ir plitimas nėra tapatus reiškiniai. Lygiai taip mes negalime spręsti labai skirtingų problemų kartu. Pastarėjai dviejai metai tai aiškiai parodė Todėl turime kaip galima daugiau priemonų naudoti, kad sąsaja tarp teisėtumo politinio atstovavimo, demokratijos ir kitų dalykų būtų aiški pagal CVM mechanizmo sistemą. Ačiū, ponė Toneva. Kalbėsiu trumpai ir pasakysiu tik tai, kad CVM ir ES stebėsena faktiškai yra skirta tam, kad būtų apsaugoti ES piliečių interesai, o tai reiškia ir Bulgarijos piliečių interesai. Ir kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai. Todėl labai svarbu šios diskusijos nenutraukti. Ji turi vykti ir toliau jūsų komitete, nes toikioje diskusijoje išryškėja nuomonių skirtumai, o tai svarbu, nes nuomonių skirtumai padeda mums tobulėti. Bet aš manau, kad SVM mechanizmą reikėtų pertvarkyti tam, kad Bulgarija ir jos piliečiai gautų dar daugiau naudos. Na, dabar man belieka pasakyti baigiamąjį žodį. Iš tiesų, tai nedaug ką norėčiau pasakyti, noriu pirmiausiai padėkoti visiems pranešėjams ir tikrai buvo mielonu dalyvauti šioje diskusijoje. Ji buvo įdomi. Visiškai pritariu poniai Tonevai. Mes turime nepamiršti, kam kas skirta. Tai yra nepamiršti savo piliečių. Ir Bulgarijos, ir Rumunijos piliečiai norėtų, kad CVM mechanizmas veiktų ir ateityje, nes jis padeda užtikrinti, kad politikai ir tie teisininkai, nepaisant viso jų pasipriešinimo, po truputį keičiasi. Buvo kalbėta ir apie politinę opoziciją reform instituciniai reformai. Taip, toks pasipriešinimas egzistuoja. Priešinamas ir kovai su korupcija, bet CVM remia tuos, kurie siekia pokyčių. Jeigu mes to nedarysime, apskritai nieks nevyks. Niekas Bulgarijoje tikriausiai ir neskaito CVM priemonių gyvendinimo ataskaitos, bet mes kaip politikai turime užimti aiškę poziciją, nes kitaip naudos nebus. Mes turime skatinti savo piliečius tokias ataskaitas skaityti. Nepakanka apsiriboti vien tik tuo, ką skelbia žiniasklaida. Kažkas sakė, kad um, nuteistųjų skaičius nėra pakankamai geras rodiklis vertinant kovą su korupcija. Na taip, mes visada vertiname konkrečias bylas, konkrečius atvejus, bet kaip kitaip galima vertinti kovą su korupcija. Nes jeigu vertiname, tai tas vertinimas apima be kita ko ir nuteistųjų skaičių. Ir turime nepamiršti, kad korumpuoti politikai privalo atsakyti už savo pokalbis. Viena ir kitaip, tikrai esu jums visiems dėkinga. Mane paskyrė biudžeto kontrolės komitetas. Um, šiais klausimais renkti pranešimą, gal dėl to, kad aš neblogai žinau, kokia yra padėtis Rumunijoje ir Bulgarijoje, o aš renkdama pranešimą stengiausi likti objektyvi. Ačiū, posėdis baigtas, sako pirmininkė.